I think we can start. Taip, galime pradėti posėdį. Ponios ir ponai, pirmiausia, linkiu sėkmės mums, mes kaip pirmą posėdį pradame šiais metais, tad linkiu visiems gero darbo, profesinės ir politinės sėkmės. Šiam posėdžiui pirmininkaus laikinas, e, laikinas pirmininkas, nes šiandieną vyks rinkimai, kuriais rinksime naują pirmininką. Taigi skelbiu posėdį pradėtą ir norėčiau atkreipti narių dėmesį iš tai, ką. Po pirmininko rinkimų vyks biuro rinkimai, bus renkami keturi vicepirmininkai pagal atitinkamą taisyklę. Kandidatų pavardas yra jau užplatintos. Trečdalis narių turi dalyvauti posėdėje kad būtų kvorumas. Katažina Lukaševska. Jai atstovauja Lui Pitera, o Jan Fandan atstovauja Benžam. O dabar laukiame kandidatų į komisijos pirmininko postą. Pone pirmininkė, žalieji nori nominuoti Karimą Delį. Labai ačiū. Ar yra kitų nominacijų? Robert Ziller. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju Jums už Jūsų darbą praeisis metais, pritrisliau praeisis du su pusė metų. Na, aš nenoriu nieko siūlyti kito į, į kandidatus. Ir aš visiškai suprantu ir gerbiu sistemą, kaip viskas veikia. Tačiau tik noriu pono Taylor užduoti klausimą kodėl žalieji nutarė tai pakeisti. Ar atsirado naujų prioritetų kokiu nors šalių darbo tvarkyje? Turime suprasti, kad mes komitetas esame, mes turime saugoti savo reputaciją, turime dirbti, kaip dirbome prieš tai. Ir turime na, skaidriai, tvirai bendrauti ir paaiškinti, kodėl yra pakeitimai, nes jeigu aš gerai atsimenu, per praėjusias dvi kadencijas tokiu pat metu, tokiu pat būdu buvo reikalas pirmininkas, pirmininkas buvo tas pats. Dėkui. Prašau, atsakykite trumpas atsakymas. Kaip suprantu, žaliai pirmininkavo ir EAF frakcija ir svarstėme šį klausimą ir nutarėme, kad Karima Deli būtų siūloma kaip nuoja kandidatė toliau pirmininkauti šiai frakcijai. Tai yra šiam komitetui. Na, čia nėra kažkoks žaliųjų klausimas. Procedūrinis klausimas labiau. Labai ačiū. Klausiu Karimo Delė, ar jį priima šį, šį pasiūlymą ir ar sutika būti nominuojama? Dėkui, taip aš priimu šį pasiūlymą. Atavin. Labai ačiū. Jeigu kitų nėra nominacijų, tuomet galime rinkti aklamacijos būdu. Prašau visų paploti, kas palaikote. nuoširdžiai sveikinu, Karimą Delį, sveikinu su išrinkimu. Ir linkiu naujai pirmininkiai sėkmės šiuose pareigose. Taip pat linkiu sėkmės ir komitetui. Ir noriu, dabar jau kaip buvęs laikinas pirmininkas, pasinaudos progą padėkoti visiems už visų darbą per pasidus pusę metų, ypač, ypač dėkoju sekretariatui, visiems darbuotojams, visi tikrai labai padėjo dirbti, labai ačiū. Taip pat dėkoju, žinoma, ir kolegoms, koordinatoriams, taip pat frakcijų darbuotojams dėkoju. Taip pat dėkoju komisijos nariu Valeta Botis puikiai bendradarbiavome. Dėkuoju ir kitiems komisijos atstovams. Be abejo, vyko daug diskusijų, daug pokalbių. Taip pat dėkoju ir vertėjams. Dėkoju už jūsų darbą pasardas pusę metų. buvo man labai malonu pirmininkauti transporto turizmo komitetui. Tikrai komitetas labai svarbus ir pasusius du su pusę metų puikiai dirbome kartu. Reikia nepamiršti galvoje, kaip, sėkmi... nepamiršti, kaip sėkmingai užbaigėme ketvirtąjį galžgalių paketą. Na, gal tai tik lašas jūroje, bet bet kuriu atveju tai vis tiek atveria naujas galimybės e, geležinkeliams. Tai tikrai didžiulė sėkmė. Taip pat Galime pasidžiaugti Europos koridorių finansavimu, per EFSI, per kitus fondus. Vėlgi čia tinkamai panaudojame lėšas. Mes įkritikavome apie kai kurios dalykus, tačiau užtikrinome, kad net ir mažieji projektai būtų gyventi, kad būtų išlaikytas tarptautiškumo lygmuo, kad būtų užverti trūkumai. Na, bent dešimt metų ties tuo dirbau, tad labai džiugu, kad mums pavyko visiems kartu šios klausimus spręsti. Europa turi aukti, aukti kartu, reikia užtikrinti naujas darbo vietas ir reikia saugoti aplinką. Šie trys dalykai labai svarbus. Ir e, dabar norėčiau nu, perduoti pirmininko postą Karimadelį, perduoti šias funkcijas. Kažkas dar paprašė žodžio, prašau. Ačiū, pirmininkė. Na, turbūt nieko nenustebins, kad EPP frakcija pastaruoju metu, per pastarąją savaitę, diskutavo, svarstė ir stebėjo, kas vyksta. Stebėjo, kas vyksta žaliųjų frakcijoje. Taip pat, kalbant apie jūsų situaciją, taip pat buvo labai įdomu stebėti. Na, noriu padėkoti jums, žinoma, už darbą, tačiau Reikia sąlygoti juk. Ponas Kramer liks komiteto nariu, jis nepasako iš komiteto. Tad nebėja, kad būtent jūsų dėka galime tikėtis, kad jeigu tik bus problemų su geležinkeliais, ar jeigu kokiu nors kils problemų dviratininkams, jūs tikrai aktyviai jiems padėsite. Tad nebijau, kad jūs toliau aktyviai dirbsite šiame komitete. Komitetas tikrai labai svarbus, tad dar kartą ačiū Jums už Jūsų darbą. Žinoma, darbus tęsime ir toliau. Reikia dar daug ką nuveikti. Reikia dirbti ir žaliai, ir greitai. Ačiū. Labai ačiū, dabar jau perleidžiu pirmininko postą. Gerbiami kolegos, laba diena. Iškart negaiždami rinksime naują biurą. Ir pradėsime e, nuo pirmojo vicepirmininko rinkimą, rinkimo, kokie būtų kandidatai. Ponas Teličką, siūlykite, gerbiama pirmininkė, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti ir tikimės, kad išlaikysime darbų testinumą. Ir pirmojų vicepirmininkų siūlau Dominik Rikė. Tai labai stiprus kandidatas, ponė Rikė. Ar Jūs pritarėte? Taip, sutinku būti pirmoji vicepirmininku. Ar būtų dar kandidatų? Kitų kandidatų nėra. Taigi, aklamacijos būdu siūlau rinkti poną Rikė. Pone Rikė, sveikinu. Ateikite čia į prezidiumą. Toliau turime rinkti antrą vicepirmininkas. Vin van de Kampai sveikinuosi su jumis. Ką jūs pasiūlysite, ponia pirmininkė? Tiesiu olandiškai. Pirmiausia, Tai norėčiau pasveikinti Jūs. Džiaugiuosi ir už poną Dominiką Rikė, jis kaip Ola šiame prezidiume, užtikrinsiantis testinumą ir neturime turėti per daug prancūzų kalbių. Dite Koch siūlau į antrojo vicepirmininko postą, tai EPP narys ir Jis puikiai supranta transporto klausimus ir Franko, prancūzijos ir vokiečių alijanso labui iš tiesų labai verta jį turėti antrojo vicepirmininku. Ar ponas Ko sutinka su tuo? Taip, sutinku. Dėkoju. Bal, balsuokime aklamacijos būdu. Ir kviečiu antrąjį vicepirmininką ateiti į prezidiumą. Dabar renkame trečiąjį pirmininko pavaduotoją. Ar būtų kandidatų? Pona Zylė. Dėkui, pirmininkė. Ir aš noriu Jūs pasveikinti ir palinkėti kuo didžiausios sėkmės Jums ir Jūsų kolegoms. Mes draugiškai dirbom ir manau ir ateityje dirbsime sėkmingai. Tomaš Poreba, EKR frakcijos atstovą, siūlau į trečiojo pirmininko postą. Ar ponas Poreba neprieštarauja tam? Taip, aš sutinku. Taigi balsuokime aklamacijos būdu. Sveikinu Jūs, ponia Poreba. Ateikite irgi čia į prezidiumą. O dabar pereiname prie ketvirtojo pirmininko pavaduotojo rinkimų. Ar turime kandidatą į šį postą? Ponas, ar tu dėkui, ponė pirmininkė, kaip socialdemokratų frakcija siūlim, linkime jum kuo geriausios sėkmės dirbant, gerų rezultatų ir, aišku, galite tikėtis socialistų. E, paramos ir noriu padėkoti ponui Kramer, buvusiam pirmininkui, už jo dviejų su pusę metų vaisingą darbą, už tą, tą kokybės ženklą, kurį uždėjote mūsų komiteto darbams ir linkiu e, būsiam pirmininkui kuo didžiausios sėkmės. Jūsų patirtis transporto srityje iš tiesų buvo labai naudinga. Norėčiau nominuoti Ištvan Boheili į ketvirtojo pirmininko pavaduotojo postą. Jis parodė, kad iš tiesų turi reikalingą patirtį, žinias ir supranta kaip vyksta bendradarbiavimas. Taigi būtent jį socialistų frakcija norėtų pasiūlyti. Pone Auhailį, ar jūs sutinkate? Iš tiesų labai didelė garbė man būti komiteto vicepirmininku. Kitų kandidatų nėra, taigi rinkime aklamacijos būdu. Dėkui ir kviečiu ketvirtąjį pavaduotoją čia į prezidiumą. Gerbiami kolegos, biurą suformavome ir kaip nauja pirmininkė noriu pasakyti, kad pirmiausia noriu padėkoti Michaeliui Krameriui už visą per dviejų su pusę metų nuveiktą darbą. Dėkoju, Micheli, Aš labai didžiuojosi, kad mane pasirinkot komiteto pirmininkė, aš esu jauna moteris ir tuo būdu jūs siunčiate labai stiprią žinę Europos piliečiam. Niekad tikrai negalvojau, kad galėsiu būti tokio svarbaus komiteto pirmininkė. Užtat man labai didelė garbė, bet aš taip pat suprantu, kad tai labai didelė ir atsakomybė, kurią aš prisimu. O mūsų darbų sritis tai yra užtikrinti judumą mūsų piliečiam, lengvinti jų keliavimą, užtikrinti aplinkos apsaugą, naudojant naujausias technologijas, siekiant sukurti visiems kokybišką ir sveiką darbo aplinką aplinką. Taigi mūsų misija yra puiki. Ir manau, kad pagrindinis žodis, kuriuo apibūdinčiau savo būsimą darbą, yra darbas kartu. Aš noriu sujungti visus parlamento narius, mano duris visuomet jums atviros, jūs nesate biurokratai, jūs E, ir, ir durų atvirumas, mano durys atviros taip pat ir e, narių padėjėjams. Europiniai projektai svarbus mums visiems, mums kyla daug iššūkių ir turime siekti, kad mūsų įstatymai atsižvelgtų į naujausias technologijas, kaip, tokias kaip automobilius, kad būtų uh, sureguliuotas dronų sektorius, kad jais būtų galima naudotis be pavojaus. Reikia suaktyvinti turizmo sektorių, užtikrinti, kad jis būtų tvarus ir pageidautinas. Reikia nustatyti aiškias socialinės taisyklės, kad Europa nenukentėtų nuo socialinio dempingo. Reikia įtraukti transportą, e, kovojant su klimato kaitos neigiamą įtaką, tai būtų ir jūrų, ir kitoks transportas, ir čia žiūriu jūs, ponia Vandekampai. Turime kovoti su oro tarša, kad visi galėtume kvepuoti grinų orų. Noriu padėkoti transporto komitetui, kuris yra emis komiteto dalis siekiant padaryti išvadas iš Dieselgate'o skandalo. Taigi atverkime duris, langus, būtum, būkime suprantami, būkime matomi. Aš būsiu jūsų mm, atstovė, perteikdama jūsų mintis komisijai ir tarybai mūsų darbai svarbus mūsų piliečiam ir piliečiai turi žinoti, kaip mes jiem tarnaujame, kokias paslaugas mes jiem teikiame. Taigi mūsų darbai bus plačiai nušvesti, mūsų sprendimai bus žinomi. Kartu mes pasieksime sėkmingų rezultatų ir, mėly kolegos, pradėkime darbus po keletos minučių pas mus atvyks pirmininkaujančios Maltos valdžios atstovas. Taigi dar kartą dėkui Jums. Nous pouvons reprendre la séance. Alors, avec une... Tęsėme mūsų posėdį. Nauji pirmininkai šiame komitete, bet ir ES taryboje. Nauja pirmininkaujančioji valstybė Malta, taigi sveikiname ponę, poną Žoją Mizį, Maltos transporto ir infrastruktūros ministrą. taip pat sveikinuosi su poniu Edward Zamit, turizmo ministru. Sveikiname jūs atvykusius į mūsų komitetą. Suteiksiu jum galimybę 10 minučių pristatyti Maltos pirmininkavimo prioritetus tose sritise, kurios aktualės mūsų transporto ir turizmo komitetui, o po to padiskutuosime. Taigi dar kartą sveikinu Jūs šiame komitete. pastarieji 60 metų parodė mum, kad Europa yra taikos, vilties ir klėstėjimo simbolis. Tokią viziją matė Europos Sąjungos, Europos bendrijos kūrėjai, kai daugelis tuo abejavo, e, abejojo. Ir dabar, praėjus 60 metų po proceso pradžios, Malta irgi nori parodyti, kad ES tebe išlieka tuo gerovės simboliu. Turime įvertinti, ką pasiekėme, saugoti mūsų pasiekimus ir keliauti toliau, parodyti mūsų piliečiam, kokią naudą jam duoda Europos Sąjunga. Ir taip pat tai yra puikia galimybė pasižiūrėti į ateitį. Europai reikia naujų postumių, naujo įkvėpimo. Neseni įvykiai Europoje parodė, kad Europa turi priartėti prie savo piliečių ir iš tiesų informuoti piliečius, ką Europa daro jiem ir sudaryti visas galimybės piliečiam įgyvendinti savo tikslus ir svajonės. Tie įvykiai, kurie įvyko pastaraisiais metais, rodo, kad reikia skubių reformų ir dabar turime aiškę žinę mūsų piliečiam. Norime būti arčiau jų Norime judėti tolin su Europos projektu, norime prisidėti prie šio projekto rezultatų. Tikimės, pirmininkaudami, viso to pasiekti, pasiekti stipresnės Europos ir bendradarbiauti su jumis. Suprantame, kad šešių mėnesių laikotarpis yra trumpas, norime, kad europinis projektas e, taptų labiau apčiuopiamas bet mes esame realistai, žinome, kur yra mūsų ribos, bet iš kitos pusės žinome ir kur mūsų stipriosios pusės. Taigi mes esame atviri, nuoširdus e, bendradarbiautojai, neturime jokių slaptų e, ketinimų, norime dirbti atvirai, siekdami doro bendradarbiavimo. Mūsų visi ministrai ir opozicijos, mūsų keletas ministrų ir opozicijos lyderis yra buvę Europos parlamento nariais, taigi puikiai supranta, kaip dirba Europos parlamentas, supranta, kad Europos parlamentas yra Europos piliečių atstovas ir dirba Europos piliečių labui. Džiaugiamės, kad dabar perėmėme pirmininkavimą Europos Sąjungai ir tikimės, kad e, sukursime e, tą gaivų, gaivų naują postumį e, toliau e, vystytis, toliau dirbti mūsų piliečių labui. Kokios yra mūsų, kokie mūsų prioritetai - migracija, bendra rinka, kaiminystės politika, socialiniai trauktis ir jūrų klausimai. Mes manome, kad mūsų e, piliečiai turi būti išklausyti ir turi būti atsižvelgta į jų lūkesčius. Čia labai išsamei mūsų prioritetų nevardinsiu ir nekomentuosiu. Jums leidus, ponė pirmininkė, norėčiau sustelkti ties tomis e, sritimis, kurios aktualios jūsų komitetui. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, mums didelė garbė atvykti čia į transporto ir turizmo komitetą ir pristatyti mūsų prioritetus šioje srityje rengdamasis Maltos pirmininkavimui, turėjau galimybę sustikti su daugeliu parlamentarų. Per tuos posėdžius geriau suvokiau, kokie yra parlamento prioritetai ir kas svarbu. Suprantame, kad transportas turi tiesioginę įtaką mūsų piliečių gyvenimui. Europa turi turėti tinkamą teisinę sistemą, kad užtikrintų e, saugę ir nekenkiančią aplinkai transporto sistemą, prisidedančią prie ekonomikos augimo, prie darbo vietų kūrimo. Ne vienus metus dirbame kartu, kad turėtume efektyvę transporto sistemą, kuri labai svarbi Europos ekonomikai per ateinančius šešis mūsų pirmininkavimo mėnesius. Stengsime išlaikyti tą įdirbį, glaudžiai bendradarbiausime su jumis, kad transportas būtų pilnai integruotas į bendrą rinką ir būtų pilnai pasinaudota skaitmeninė skaitmeninėmis technologijomis. Mes remsimės tuo darbu, kurį atlieko Niderlandų ir Slovakų. E, Niderlandai ir Slovakija, kaip prieš tai pirmininkaujančios šalis, e, toliau stiprinsime Europos transporto sektoriaus tvarumą ir konkurencingumą, stiprinsime bendrosios rinkos veikimą. E, pirmininkaujančių šalių trejetas puikiai bendradarbiauja ir noriu padėkoti partneriam už tą bendradarbiavimą. Mes ketiname išlaikyti jūrinį aspektą kaip vieną iš prioritetų. Norime, kad jūrų sektorius būtų tvarus ir konkurencingas. Ir čia remsimės pagrindinių principų, kad laivyba yra pasaulinė pramonė, kuri reguliuojama pasauliniu lygiu. Jūros sektorius man yra labai svarbus ir mes norime, kad jis iš tiesų kaip moderni pramonės šaka toliau e, naudotųsi skaitmeninėmis technologijomis ir siektų kuo žalesnių veiklos būdų. Norime parodyti, kokia nauda yra iš tvaraus šio sektoriaus veikimo. Nes tik tai paskatinsime daugiau europiečių rinktis jūrininko ar, ar e, kitas su jūra susijusias profesijas. Turint galvoje tai, kad Europos didelė dalis piliečių naudojasi jūrų transportu, saugumo šiame transporte užtikrinimas yra labai svarbus ir mes tris e, jūrų transporto saugumo dokumentus planuojame svarstyti prioritetinę tvarką ir tikimės, kad pirmininkavimo pabaigoje su parlamentu susitarsime dėl šių trijų dokumentų. Keleiviniai laivai. Čia toliau sieksime skatinti e, visų darbų koordinavimą, siekiant užtikrinti keleivinio transporto saugumą tarptautinėje jūro organizacijoje. Pirmininkaujančioji šalis yra įsipareigojusi ma, užtikrinti, kad būtų mažinamas m, laivų Mm, atliekų išmetimas į jūrą, portų, e, e, uostų prieimimo e, įrenginių situacija ir apskritai uostų laivų prieimimo sektorius turi būti modernizuotas. Tikimės, kad pasiūlymas šioje srityje irgi judės į priekį. Pasenę teisės aktai trukdo pažangai kurios norime. Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyva transport, e, jūrų transporto srityje. Čia irgi ketiname remtis tuo pirmininkaujančių šalių trejato atliktų darbų ir efektyviai e, dėrėti su parlamentu. Ir čia iš tiesų noriu prižadėti, kad pasieksime pažangos, bet dar reikia dirbti ir siekti proporcingo sprendimo, kad mums pavyktų susitarti su parlamentu, tikimės rasti tą sustarimo pagrindą. Vidaus vandenų keliai irgi labai svarbi e, sritis, vykdant TNT projektą. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas tose valstybėse narėse, kurios turi vidaus vandens kelius, yra labai svarbus dalykas kad užtikrintume tų vidaus vandenų kelių tarpusavio junglumą. Transporto srityje svarstysime du pasiūlymus, e, tai yra direktyva dėl e, kvalifikacijų ir dėl sausumos transporto vairuotojų profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Ir šiuos pasiūlymus bandysime suderinti ir susijęti su kitais transporto srities teisės aktais. Esami įstatymai turi atspindėti dabartinę realybę, taip pat kai tai susijęs su specialistų rengimo ir mokymo sritimi. Turime sustiprinti vidaus rinkos veikimą, užtikrindami kuo geresnį judėjimą ES ir numatydami tinkamas darbo sąlygas vairuotojams, kurie vairuoja transporto priemonės Europos Sąjungoje. Maltoje bus e, surenkta e, konferencija skirta saugumui keliuose užtikrinti ir norime paskatinti politinės diskusijas šioje srityje ir susitarti dėl konkrečių tikslų. Mes transporto srityje tikimės maksimaliai panaudoti turimą laiką ir siekti kuo efektyvesnių veiklos rezultatų. Taip pat planuojame peržiūrėti geležinkelio uh, naudotojų teisių reglamento, reglamentą. Uh, čia yra daug svarbių klausimų, kurie verti dėmesio, Malta, tačiau noriu pabrėžti, pati neturi geležinkelių. Tai Malta čia veiks kaip sąžiningas tarpininkas, svarstant šios svarbius klausimus, užtikrinsime e, koordinavimą e, tarp valstybių narių pastangų, tarptautinėje e, jūro organizacijoje, civilinės aviacijos organizacijoje, per COP21 šalių posėdį pasiektas susitarimas labai svarbus, siekiant mažinti e, teršalų išmetimą jūrų sektoriuje ir aviacijoje. Ir labai svarbu, kad šiem sektoriam irgi būtų rasti tvarus tarptautiniai sprendimai. Mes norime, kad būtų e, parengta tinkama strategija mažinant e, CO2 išmetimus iš laivų ir čia veiksime per tarptautinę jūrų organizaciją. Ir uh, suorganizuosime konferenciją ministerijų lygmenių, kuri taip pat vyks transpo, e, Baltoje ir bus skirta jūrų transporto tvarumui. Kolegos, mes ketiname efektyviai e, dirbti, siekdami bendrų interesų Norime, kad transporto sektorius taptų saugus, e, konkurencingas ir atitiktų Europos interesus. Mūsų programa ambicinga ir kad galėtume tų tikslų pasiekti, labai tikimės jūsų bendradarbiavimo. Esame pasirengę išlaikyti atvirą dialogą su parlamentu visų mūsų Europos e, piliečių bendram labui. O dabar vėl pereisiu prie maltiečių kalbos užbaigdama savo pasisakymą, mūsų mandatas numato transportą kaip vieną iš prioritetų, stengsimės dirbti įtraukiai. Kalbant apie geležinkelių sektorių, mes neturime geležinkelių, bet lygiai tokią pačią svarbą suteiksime vidaus vandens keliams. Ir aš Užbaigdamas norėčiau pakviesti visus į Maltą kovo mėnesį dalyvauti tose konferencijose, e, toje konferencijoje, e, kuri bus organizuota e, skirta jūrų transportui ir kitoje konferencijoje, kuri bus skirta geležinkelių transportui. Dėkui. Merci beaucoup, monsieur Mizi. Je passe tout. Dėkoju. Dabar iš karto žodis suteikiu e, ponui Zamit irgi dešimčiai minučių, prašom. Thank you uh, very much. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau Jūs pasveikinti su išrinkimu. Taip pat norėčiau uh, Mm, pasveikinti ir poną Gramerį, atlikus tikrai labai puikų darbą vadovaujant transporto komitetui iki šiol. Sveikinu visus Europos parlamento narius. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane šiandien kaip turizmo ministrą, atstovaujantį tarybai pirmininkaujančiai valstybei, atvykti į jūsų komiteto posėdį ir pratesiant kolegos ministro Amici um, pasisakymą, taip pat Olandijos, Slovakijos pirmininkavimo darbą tęsint, aš norėčiau pakalbėti apie aviaciją ir turizmą. Šiandien aviacijos paketas yra iniciatyva, kuris skatina augimą, inovacijas, plėtoja vidaus rinką, stiprina Europos vaidmenį kaip pasaulinės veikėjos vis, šioje srityje pirmininkaudama Malta e, norės išspręsti e, teisės aktų e, taisyklių taikymo problemas ir išspręsti ekonominius aspektus, kurie aviacijoje, kurie aviacijoje leis paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, kas yra dar svarbiau. Norėčiau e, pradėti nuo oro transporto ir ES aviacijos saugos agentūros esos e, taisyklių atnaujinimą. E, Pirmininkaujantė valstybė galvoja, kad šis klausimas yra prioritetas, kadangi eina kalba apie ES piliečių saugumą. E, saugą. Ir tai reiškia, kad visos teisės aktų leidybos institucijos nori, kad aviacijos sektorius Europoje būtų saugus ir efektyvus. EASA turėtų turėti galimybės geriausiai panaudoti savo kompetencijas, e, užtikrinti tarpusavę priklausomybę su kitais sektoriais, užtikrinti ratės saugumą ir aplinkos apsaugą, kad būtų tinkamai atsižvelgta ir į šias rytis. Kaip jūs puikiai žinote, taryba patvirtino bendrąjį požiūrį e, dėl šio klausimo, dėl šio paketo, kad būtų subalansuotas paketas parengtas ir tuo pagrindu bus pradėtos dėrybos su Europos parlamentu kaip galima greičiau. Pirmininkaujantį valstybę yra pasiryžusi didėti visas įmanomas pastangas, kad būtų susitarta su Europos parlamentu esu e, pakankamai garantuotas, kad mes tikrai efektyviai dirbsime šio klausimu. Tačiau, aišku, dėl darybų reikalinga parodyti lankstumą iš abiejų pusių. Ir iš tikrųjų toks susitarimas būtų labai svarbus žingsnis į priekį ES aviacijos sektoriui. Visų pirma, siekiant aukščiausio lygio apsaugos užtikrinimo Europos piliečiams. Ne praleiskime tokios galimybės ir dirbkime iš vien. Kalbant apie reikiamą pasiūlymą dėl reglamento, dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesažiningų kainodaros praktikų, pirmininkaujantį Maltą taip pat sieks dėrybų, kad būtų galima E, užsitikrinti kaip galima didesnę pažangą šioje srityje. Valstybės narės ir e, šis sektorius siekia peržiūrėti šį teisės aktą ir prašo jį peržiūrėti nuolat, e, nes iš tikrųjų pagal dabartinės taisyklės praktika nėra įmanoma, tinkama. Mes sieksime užtikrinti pasikeitimus, kad būtų parengtas toks instrumentas, kuris leistų užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES išorės santykiuose aviacijos rytyje. Taip pat kalbant apie susidarimus su trečiosiamis valstybėmis, pirmininkaujantį Maltą sieks pažangos um, dėrybose, kurios jau vyksta. Bet mes taip pat ketiname kalbėti ir apie naujus susitarimus. Aišku, sieksime labai aukščių saugumo, saugos, sąžiningos konkurencijos ir, kas taip pat labai svarbu, aplinkos apsaugos standartų aviacijos sektorėje. O dabar mm, labai Džiugiai aptarsiu ir prioritetus um, turizmo srityje, kadangi mes esame mažiausia valstybė, mūsų ekonomika yra labiausiai priklausoma nuo turizmo veiklos. Mes negalime pamiršti šio sektoriaus svarbos, e, ignoruoti jos. Iš tikrųjų, šis sektorius labai daug prisideda prie ES ekonomikos ir Malta prisidės prie dėrybų šią srityje, kad būtų galima E, stiprinti ES turizmo sektorių, kad būtų galima paskatinti tinkamą politiką šioje srityje e, ES lygmenių, e, kad būtų galima sustiprinti ES turizmo produktų konkurencingumą. Mes suprantame, kokias turime stipriasias pusės, stiprindami Mm, bendrą rinką, nes, aišku, jis stiprina konkurenciją, efektyvumą, gerina kokybę, leidžia sumažinti um, išlaidas ir pridėtinės išlaidas mm, šio sektoriaus operatoriams. Ir ES vidaus rinka yra vienas didžiausių pasiekimų, kad būtų galima geriausiai panaudoti vidaus rinkos atveriamas galimybės ir taip pat skaitmeninės vidaus rinkos galimybės. Um, turėtumėm siekti didžiausios naudos mūsų įmonėms ir piliečiams, mažinant kliūtis mūsų vartotojams pasinaudoti paslaugomis. Pastaro laiko tarpio įvyk... pasikeitimai užtikrino sm... labai sparčią raidą ir konkur, konkur, e, bendradarbiavimu paremtas sektorius tikrai nėra naujovė. Reikia galvoti apie sektoriaus tolesnę raidą, e, padėti bendradarbiavimo grindžiamą ekonomikai klestėti. Reikia pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis, bet lygiai taip pat reikia uh, užtikrinti, kad visiems turizmo operatoriams būtų sudarytos vienodos veikimo sąlygos. Pirmininkaujantį Maltą taip pat supranta, kokios svarbios yra, kokios svarbios yra šias rytyje taikomos iniciatyvos tiek ES, tiek tarptautinių lygmenių, pavyzdžiui, ES ir Kinijos susitarimas dėl turizmo 2018 metais arba Europos kultūros paveldo metų e, paskelbimas. Tai yra nesiejamais, aišku, turizmas siejamas su kultūra ir mes turime plėtoti Europos Europos turizmo produktus. Mes norime pritraukti kaip galima daugiau turistų į ES iš kitų valstybių, ypač Kinijos, pavyzdžiui, kur yra viena iš didžiausių rinkų pasaulyje. Todėl mes turime išlaikyti savo kaip daugiausia turistų pritraukiančios paskirties vietos turizmo srityje e, įvaizdį. Ir uh, lab, tai bus labai svarbu užtikrinant mm, mūsų turizmo sektoriaus konkurencingumą ES ir tarptautinių lygmenių. Ir pririnkaujantį Maldą, Maltą renks um, aukšto lygio um, turizmo susitikimą gegužės pabaigoje Maltoje, kad būtų galima sukurti platformą, kur būtų aptariami um, teminiai klausimai. Tokiu būdu sieksime sustiprinti ES turizmo produktų konkurencingumą. Kaip jau minėjau, Dar vienas svarbus prioritetas tai yra įtvirtinti um, Kinijos turizmo rinkos uh, su, su, atveriamas galimybės, galvojant apie ES turizmo sektoriaus plėtojimą. Mes renksime bendrą konferenciją su jungtinėmis tautomis, pasaulio turizmo organizacija, kad būtų galima apjungti valstybės ir privačius turizmo operatorius, kad jie galėtų kalbėtis kartu. Kolega ministras Minsiai kalbėjo apie jūrų uh, transporto sektorių. Aš norėčiau paminėti taip pat mėlyną augimo iniciatyvą. Tai yra labai svarbu siekiant Europos 2020 metų strategijos dėl tvarios išmanios įtraukios au, au, au, augimo tendencijos. Ir iš tikrųjų Kinijos pramonė yra labai svarbi. Mes turime galvoti apie inovacijas ir augimą ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietas. Uh, pakrančių turizmo sektoriams atsiveria didžiulės galimybės ir turime dėti daugiau pastangų, kad mm, novatoriškai išspręstumėm sezoniškumo klausimus ir pasinaudotumėm e, pakrančių turizmo atveriamomis galimybėmis. Aišku, jūrų turizmas yra labai svarbus, užtikrinant e, augimą ir darbo vietų kūrimą mėlynojo augimo kontekste. Melinosios iniciatyvos kontekste. Gerbimi europarlamentarė, aš norėčiau pabrėžti aviacijos sektoriaus svarbą ir jos sąsają su e, turizmo sektoriumi, kas tiesiog įtakoja turizmo sektoriaus situaciją valstybėse narėse. Reikia suprasti, jog aviacija yra nepaprastai svarbi ES ekonomikai, augimui ir darbo vietų kūrimui. Todėl nenuilzamai dirbsime, kad sukurtumėm tvirtą platformą, kur būtų galima keistis nuomonėmis ir užtikrinti dialogą. Šiandienos besikeičiančiame pasaulyje aiškiai matome, kad transporto jungtis tinkamos, adekvačios yra labai svarbios visiems ES piliečiams ir verslui. Tai aišku, tos jungtis yra labai plati savo, kad tačiau tai yra nepaprastai svarbi svarbus, vertingas elementas ES, todėl per savo šešis pirmininkavimo mėnesius sieksime didelės pažangos visais šiais klausimais, kurie yra dabar svarstumi, kad prisidėtumėm kaip galima labiau prie konkurencingesnės, bet to pačiu metu ir saugesnės aviacijos uh, ES, tai, nes tai atitinka ES piliečių interesus ir visi aš ir visi mano kolegos Maltos pirmininkavimo metu tikrai sieksime tai užtikrinti ir norėčiau pakviesti jūs stebėti mūsų diskusijas Maltoje. Aš taip pat norėčiau pakviesti uh, dalyvauti ir turizmo e, darbo grupės darbuose Maltoje, Maltai pirmininkaujant. Mes labai tikimės, kad iš tikrųjų tai taps paskata dėti daugiau e, pastangų plėtojant turizmo ir aviacijos sektorius Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. O dabar pradėsime diskusijas. Ir pradės, pradėsime nuo koordinatorių. Visų pirma, ponui Vin Vandenkamp suteiksiu žodį trims minutėms minimum. Minimum puiku. Tiesiog, kadangi pradedame diskusiją šio klausimu, ponė Vinvandekamp. Um. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, žinoma, norėčiau maloniai pasveikinti gerbimus planus ministrus atvykus mūsų posėdį. Linkiu jiems sėkmės pirmininkavimo metu. Tai tikrai labai įdomi, tačiau to pačiu ir sudėtinga užduotis. Bet tai kalbant, aš pasakyti, kad turbūt su mažesnėmis valstybėmis narėmis mūsų patirtis yra geresnė, labai gera. Nes dažnai jos net geriau moka išjudinti visą Europą negu didžios valstybės narės. Ir eilės norėčiau kalbėti daugiau apie turizmą. Turiu puikios pat, turistinės patirties iš Maltos. Švento Jono katedra valetoje labai puikiai, jei gerai primenu, prisimenu. Taip pat seniai angliški pastatai labai įdomus. Tikrai mane tai labai domina, labai įdomu. Nors turbūt angliškų autobusų nebeturite Maltoje, ar ne? Taip, pirmininkai, jūs minėjote, kad turizmas Europoje turi didžiulį potencialą. Klaudijo Montero nebijojo, apie tai greitai pasisakys. Ir labai džiaugiu, kad tiek daug turistų atvyksta į Europą. Nes tai reiškia, kad galime dar lengviau skleisti Europos vertybės. O turint galvoje dabartinį kontekstą su JAV ir Rusija, mums tikrai to reikia. Tačiau manau, kad turime būti atsargus ir čia klausimas ministrams. Pažiūrėkime, kas būna apribojus keliones. Juk yra problemų ne tik su pabėgėliu su statusu, statusu išgautus menimis, tačiau dėl klausimų dėl Šengeno zonos sienų atvirimo. Reikia užtikrinti, kad turizmas nebūtų apribojamas pertikliais apribojimais. Toliau, transporto sektorius. Labai džiugina du pono Mits išsakyti komentarai. Pirmiausia, reikia atnaujinti kontaktą su piliečiais. Taip, tai parlamentui labai svarbu. Na ir tačiau mums tai nelabai gerai sekasi. Todėl reikia skirti daugiau dėmesio kontaktavimui su piliečiais ir labai džiaugiu, kad jūs tą ketinate daryti. Toliau antra pastaba. Kalbėti apie tempo greitinimą tikrai atrodo, kad Europoje esame mes per lėti, mes per lėti dirbame, mes daug šnekame, bet, pavyzdžiui, transporto sektorijoje pasiūlymus, pasiūlymas svarstame yra per ilgai, per ilgai užtrunka, kol į pasiūlymą įgyvendiname. Jeigu mažoji Malta sugebės viską paspartinti, tai tikrai mums puikiai pastarnausite. Pone pirmininkė, gal galčiau dar šį tą pridurti dėl aviacijos sektoriaus. Ministras minėjo JASA, Mano kolega Marinesku kalbės apie tai. Tačiau nekalbėti apie, apie keleivių teisės. Toliau. Gibraltaras. Tai kalbant apie Gibraltarą, apie Ispanijos ir Jungtinės lysės santykius, gal galite savo patirtimi pasiremti. Kitas svarbus dalykas yra saugumas keliuose. Taip pat džiugu, kad ketinate toliau dirbti skatmenimo srityse. Tad dar kartą sveikinu atvykus ir linkiu sėkmės. Ačiū, panai Vilvinekam. Sakiau, jūs viršysite tris minutės. Uh, jis Peilertok, socialistų frakcijos vardu. Uh, Ačiū. Dėkoju Dėkuoju socialistų frakcijos vardu, dėkuoju gerbiams ministrams, ministrui Mici, taip pat gerbiam ministrui Zamit Liuvės, dėkuoju, kad atvykote į posėdį, sėkmės pirmininkaujant, be abejo, socialistų frakcija labai energingai jūs rems ir mes džiaugiamės jūsų pritartais. Ypač norėčiau pasakyti, kad e, labai džiugina tai, kad pirmininkaujantį Maltą ketina ketina siekti išlaikyti Europą kaip geidžiamiausią turistinę, turistinį kelionės tikslą pasaulyje. Tikrai čia galima daug ką padaryti. Ir labai džiugu, kad Malta turizmą iškėlė kaip prioritetą. Gerbiamas ministrė, kalbėjote ir apie Kiniją turizmo kontekste. Kyla klausimas, ką galima ministrų taryboje padaryti, kad e, būtų galima šiek tiek supaprastinti tą labai sudėtingą vizų režimą ir tačiau tai darant nepakenkti saugumui. Tai taip pat aktualu ir su kitomis trečiosiomis šalimis už ES ribų. Na, jūs kalbėjote apie Kiniją. Turistų iš Kinijos skaičiai nuolat auga. ir e, bendravau su ekspertais, kurie kaip tik išmano Kinijos klausimus. Ir man buvo pasakyta, kad per mažai viešbučių Europoje atitinka kai kurios ypatingus Kinijos, sečių iš Kinijos reikalavimus. Galbūt čia reikėtų pastangų. Toliau. Džiugu, kad aviacija paminėta tarp e, esminių prioritetų. Vietsaugumo agentūra, taip, tikrai yra toks labai svarbi. Turime apie ją kalbėti su šešis mėnesius. Toliau taip pat kalbėti apie skaitmeninimą, kad tai taip pat bus prioritetas. Manau, kad transportas ir judumas taps tai sektoriais ir yra tie sektoriai, kurie labai skatina skaitmeninimą, kurie vars skaitmeninimą pirmin. Jau girdime apie savo ručius automobilius, Įdomu, ką čia gali padaryti Europos parlamentas ir, ir mūsų komitetas. Kaip galime čia dirbti kartu su pirmininkačia Malta, kad šį prioritetą galėtume dar išplėsti. Tad dėkoju labai Jums, kaip ministrai, už Jūsų pristatymą. Dėkoju. Pone Ziller. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę gerbėjami ministrai, sveikinu su jumis EKR frakcijos vardu suprantu, kad Maltos prioritetas, vienas prioritetų yra e, laivininkysis klausimai, turint galvoje Maltos geografiją, tai visiškai suprantama. Ir tai, žinoma, sies ir su keleivinio e, jūrų transporto saugumo klausimais bei profesinio kalavimo klausimais. Tačiau kalbant apie aplinkosaugą ir transporto jūroms, tai pasakytina, kad Baltijos jūroje ir Šiaurės jūroje buvo siekiama apriboti sieros išmetimą laivuose. Kila klausimas, galbūt jūs kaip prigat valstybė galėtumėte e, viduržmį jūroje panašus dalyko pasiekti. Aišku, tai yra jautrus, kontroversiškas klausimas, tačiau tai būtų gera proga apie tai kalbėti. Nes vėlgi taip pat ir Baltijos jūroje ne visos e, Baltijos jūros valstybės yra ES narės, yra laivų iš kitų šalių. Uh, Tačiau buvo pasiektas sutarimas šis rytyje. Toliau. Darbotvarkėje esate numatę, tačiau nekalbėjote apie tai, kad siūloma, kad ketina kalbėti apie krovinių vežimo rinką. Na, aš suprantu, kad jums tai galbūt aktualu. Gal galite plačiau pakomentuoti, kas ketinama padaryti šioje srityje? Kokius pasiūlymus galbūt komisija ketina teikti šioje srityje? Toliau, gerbiamas ministrė Zamit Lewis, dėkoju Jūs pasakymą, nebijo, kad bus dar daug kalbėti apie aviaciją, aš norėčiau apie turizmą pakalbėti. Prieš keletą metų, pirmininkant Latvijai, taryba kalbėjo apie tai, kad reikia sukurti Europos turizmo prekės ženklą ir tai pateikti šiems šalims, ypač Kinijai. Tai klausimas, ar tai tikrai veikia, nes juk Europa yra labai skirtinga, tad Pavyzdžiui, jeigu sakome, patenka turistų iš Kinijos, kad važiuokite į Europą, bet kur į Europą? Ir pasakytume, kad tarp Europos valstybių narių yra daug, daug konkurencijos. Bet, pavyzdžiui, kad Šveicarija turi savo dedas atskiras pastangas. Nes juk turistas iš Kinijos negali per vieną visų metų aplankyti visos Europos. Tad kaip man dar tikrai gali veikti toks prekės ženklas? O gal vis tik viduje, tarp valstybių narių, yra daugiau konkurencijos? Uh, kai visi siekia savo šalių turistą pristatyti kaip geriausią produktą trečiosioms šalims. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Zylė. Ponas Teliška. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ministrai. Sveikinu suvykusi posėdį, sveikinu LD frakcijos vardu. Taip pat Atsiprašau, kad negalėsiu dalyvauti esame posėdė, aš turiu kitų įsipareigojimų, tačiau man mano kolegos, žinoma, dalyvauja diskusijoje. Na, pradėkime nuo turizmo. Be abejo, tai unikali proga pramonė jūsų šalyje, tačiau jūs taip pat dedate daugiau pastangų turizmo srityje ir, na, ne viso, tai, tai, tai nėra populiarus prioritetas tarp, tarp pinigaičių valstybių, tad manau, kad tikrai proga puikiai ir kad tai tikrai yra sritis, kuri yra pakankamai, nepakankamai išplėtota. Kas mane labai nudžiugino jūsų pasakymę, tai kad jūs kalbėjote apie junglumo klausimus ir aviacijos klausimus. Be abejo, tai yra savai suprantama. Kartais vis dar matome, kad potencialo trūksta pritraukiant turistus iš e, ne Europos šalių. Taip pat beje kilo problemų kartais keliant ir Europos viduje, tad čia tikrai yra daug galimybių. Čia beje, pana Zylė apie tai kalbėjo, kad tarkim, tik tais minėjo turistus iš Kinijos ir kitus turistus. Reikia kalbėti apie transporto integravimą rinkoje. Ir tai ypač aktualu yra turizmui. Todėl reikia tikrai keisti požiūrį, filosofiją keisti šią srityje. Reikia galvoti apie tai, kokį turizmą norim pritraukti, kad jis būtų naudingas, kad pridėtų kur pridėtų vertę ir kad e, kurtų naudą įvairios valstybės narėms. Nes jeigu žmonės atkelia tūkstančius kilometrų, jie tai nori tada pakeliauti į Europą ilgiau. Tad galbūt, na, Reikia kalbėti apie to tokį egoistišką požiūrį, kuris matomas dabar. Toliau kolega Maisner kalbės apie viduržemijos klausimus, o aš nešiu kalbėti apie kitas transporto formas. Vienas iš tų dalykų yra tai, kad reikia skubios reformos Europoje. Reikia naujo impulso. Pastarosius šešis mėnesius kaip šilinis e, pranešėjas trilogose dalyvavau. Ir iš tarybos nesijautė nauj, naujos energijos, naujo impulso. Ką mačiau yra tai, kad, kalbant apie paketus, kuriais dirbom, tai kad iš tarybos atstovai dažnai ne visuomet supranta, kas dedasi. Ir, na, nesupranta, kad uh, vidaus rinkos fragmentacija yra realybės, kur sudurime. Tad manau, kad pirmininkas valstybė pirmininkas sėkmingiausiai, jeigu sugeba pažiūrėti plačiau negu savo pirmininkam laikotarpis. Ir mums tik reikia, kad pasikeistų požiūris. Mes turime suprasti, kad vidaus rinka yra ne tik retorikos dalykas, tačiau reikia suprasti, kaip tai veikia praktikoje. Jeigu galėtumėte atnešti tos pokyčius, tai tikrai būtų labai gerai. Toliau, kelių paketas. Kolega jau vienas kėlė klausimą apie tai, kokie jūsų lūkesčiai yra, nes jeigu matome dos rinkoje susiskaldimą, tai visų pirma jis yra e, kelių transporto srityje. Ir tai yra klausimas, kurį reikia spręsti Europos lygiu, ne nacionaliniu lygiu. Ta tikrai būtų malonu išgirsti keletą pastabų apie tai. Bet turbūt mano laikas jau baigėsi. Bet aš jau turiu išeiti, turiu kitus įpareigom, tad baigsiu kalbėti ir lauksiu jūsų komentarų atsakymų. Be abejo, likime sėkmės ir alite, žinoma, jums kiek galima padės. Dėkoju. Dėkoju, ponė Teliška, ponė Kilinen. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju abiems gerbėmiems ministrams. Linkiu didžiausios sėkmės jums jūsų darbė. Tikrai nebus lengva, nes tikrai darbo atvarkėjai yra sudėtingų klausimų. Labai tikiuosi, kad e, vidaus e, vandenų transporto klausimai bus sprendžiami, kad trilogai baigsis. Taip pat kyla klausimas apie tai, kaip mes spręsime iššūkius, kurie mums kyla ir kurie susijęs su emisijų mažinimu. Ta bendraja prasme labai įdomu, kaip jūs vertinate šios dalykus, kaip, kaip jūs vertinate EASA Ir e, ar čia palaikysite parlamento poziciją? Manau, kad pirmininkaut Maltai bus galima plėtoti transporto tinklus ir geriau patenkinti piliečių poreikius. Ačiū. Dėkui, ponė Kilonen, ponas Kramer. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu palinkėti sėkmės Maltai pirmininkaujant. Pirmą kartą Malta perėmė pirmininkavimą. Tai iš tiesų linkiu kuo didžiausios sėkmės. Keletą dalykų norėčiau paminėti. Minėjote, kad visi turi būti traktuojami vienodai. Vokietijoje turime situaciją, kai vieni mokesčiai E, sumažinti 35 procentais, o, pavyzdžiui, geležinkelio 18 procentų padidėjo. Ir tai nėra teisinga. Nes ar jūs sieksite užtikrinti, kad tokie dalykai iš tiesų atsispindėtų teisės aktuose, nes taip kaip elgėsi Vokietija, nėra sąžininga ir iš tiesų galėsime užtikrinti, kad tarp kelių transporto ir geležinkelių transporto vyktų sąžininga konkurencija ir jei transportas um, keliuose teršia labiau, tai tam nebus daroma jokių lengvatų. Jūrų transportas. Laivai gali būti ekologinė transporto rušis, bet tik jei e, reguliuosime e, tinkamai šią sritį, nes laivai dažnai naudoja mazutą. Ir praktiškai tai yra kaip deginimo gamikla be filtrų. Tai turime drausti e, tą tokį mazutą. Ir galbūt reiktų iš vis uždrausti mazuto naudojimą kaip laivų kūrą, nes, pavyzdžiui, e, kruiziniuose laivuose ta tarša labai jaučiama, vienas kruizinis laivas teršia tiek pat, kiek 5 milijonai mašinų. Taip, kelionė kruizinių laivų yra nuostabi, bet įsivaizduokit, kokią taršą tas laivas generuoja. ir, pavyzdžiui, tarša Venecijoje yra daug didesnė negu miestuose, kur yra tik mm, kelių transportas. Taigi šias problemas irgi reikia spręsti. Dėkui, ponė Krameri. Mm, dabar žodis mm, kitam kolegai. Peter Lundgren. Dėkui. nemažai šalių pirmininkavo ES tarybai, bet aišku, per šešis mėnesius kažiko nepasieksi, būkime realistais. Praktiškai pirmininkavimas tai yra tik tai tokia garbinga pozicija. Bet, bet kuriuo atveju linkiu jums sėkmės. Kelių transporto paketas, mano nuomonė, yra labai svarbus ir iš tiesų parodys, ar Europa mano, kad reikia būti sąžiningais. Ar iš tiesų norime, kad įmonės sąžiningom sąlygom galėtų veikti. Tai apima ir darbuotojų tinkamą atlyginimą, kad e, sunkvežimių vairuotojams nereiktų pusę metų užmenka atlyginimą, e, kurį jie uždirba, taip pat dar ir mėgoti savo sunkvežimio kabinoje. Taigi, ar iš tiesų norime deramų, sąžiningų darbo sąlygų, ar ir toliau leisime korumpuotom įmonėm išnaudojančiom darbuotojus nugriepti visą grėtinėlę. Ir būtent Dėl to Europa dabar turi apsispręsti ir labai tilkiuosi, kad Malta užtikrins, kad kai kalbame apie e, tarptautinį krovinių gabenimą, čia užtikrinsime sąžiningą konkurenciją. Dėkoju. E, norinčių pasisakyti sąrašas yra labai ilgas. Kolegos, galiu skirti tik tai pusantros minutės, trijų nebegaliu ir labai seksiu, kaip jūs to laiko laikotės, nes turime palikti laiko ir ministram atsakyti į mūsų e, klausimus. Taigi, e, prašom, ponė Tapardėl, dėkui. Noriu padėkoti už suteiktą žodį. Džiaugiuosi, pirmininkė, kad jūs, moteris, pirmininkaujate transporto komitetui. O ministrų e, norėčiau mm, paklausyti štai ko. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad tiek daug dėmesio Malta ketina skirti transportui ir turizmui. Malta iš tiesų turi puikias turizmo tradicijas. Ir džiaugiuosi jūsų numatytais prioritetais turizmo srityje. yra neatsiejamas, nenutraukiamas ryšys tarp transporto ir turizmo. Ir tas turi atsispindėti visose mūsų infrastruktūros darbuose. Šiemet yra tvaraus turizmo metai, kiti metai bus kultūrinio paveldo metai. ir daugiamodalinio transporto metai. Ir tai yra puikios galimybės skatinti turizmą ir apskritai transporto plėtrą ir turime pasinaudoti tomis galimybėmis. Ir norėčiau paklausti, ar kažką konkretesnio dar galėtumėt čia pridurti. Aš atsiprašau, sako pirmininkė, jau baigėsi pusantros minutės. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Prius. Pusantros minutės turite. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministram už pristatymą. Norėčiau ties vienu klausimu susikoncentruoti. Žinote, kad taryba mm, paskelbė poziciją dėl EASO pagrindinio reglamento ir prasideda diskusijos dabar šiuo klausimu su parlamentu. Ir čia parlamentas nori, kad būtų skiriamas dėmesys e, darbo modeliams taip, kad nekiltų pavojaus aviacijos saugumui. Aviacijos užimtumo praktika kaip ir kertasi su tuo, ką siūlo parlamentas. Dažnai oro uostose į tai nekreipiama pakankamai dėmesio aviacijos sektorius labai aviacijos sektoriui labai svarbu yra užtikrinti saugumą. Ir jei tas nepadaroma, EASA turi veikti. Yra atvejų, pavyzdžiui, kai e, lėktuvai skraido su per daug kūro ar su sergančiais darbuotojais, tai tikrai šie dalykai irgi mažina saugumą. Pone Revedalon. Dėkui, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs. Gerbiami ministrai, džiaugiuosi, kad galime šiandien su Jumis padiskutuoti. Skaitau pirmininkaujančio šalies programoje, kad vienas iš prioritėtų yra socialinė trauktis, bet to nepasieksime be rimtų politinių įsipareigojimų, ypač transporto srityje. E, čia e, socialinė sritis vidaus rinkoje yra labai silpna. Noriu paklausti, ar galėtumėt e, čia pasakyti, kokie jūsų siekiai, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo, būsimų e, e, sausumos transporto dokumentų rinkinio šviesoje, kaip planuojate kovoti su tomis įmonėmis, taip vadinamomis pašto dėžutėmis, kurios užsima socialinių dempingų transporto srityje. O toje konferencijoje, kuri bus organizuota Maltoje, Gal galėtumėt papasakoti, kaip ten planuojat užtikrinti, kad būtų nustatyti privalomi įsipareigojimai iki 30 metų transportui mažinti CO2 išmetimus. Ir kaip visą tai siesis su valstybių narių įsipareigojimais mažinant klimato kaitą. Dėkui. Toliau ponas Ujeli. Dėkui, ponė pirmininkė. Per praėjusius dviejus metus jūs pasirodėte kaip aktyviausias transporto ministras Europoje, dalyvaujate įvairiose tarptautinėse konferencijose ir aš iš tiesų tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimo rezultatai bus apčiopiami. Bet aišku, mes dviese situacijos e, turizme nepakeisime, bet reikia stengtis kuo daugiau padaryti. Džiaugiuosi, kad pakvietėte mane į turizmo konferenciją Maltoje. O dabar norėčiau konkrečiai paklausti dėl vizų politikos. Mes labai stengiamės, kad turėtume gerą vizų sistemą, nes tai leistų skatinti ir turizmą, bet dabar šis klausimas yra užblokuotas taryboje ir norėčiau paklausti, ką Malta ketina daryti, kad būtų atblokuotas šis klausimas. Pona Zylė taip pat minėjo bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su Kinija. Tie klausimai yra labai svarbus. Esame parengę daug informacijos toje darbo grupėje. Esame prieėmę sprendimus ir mūsų komitetas skatina įvairius projektus šioje srityje. Dėkoju. Toliau Monteru. Ačiū pirmininkė. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės pirmininkaujančiam svarbiam komitetui, nors perimant pirmininkavimą per vidurį kadencijos, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, pirmininkaudama Malta turės išspręsti daug labai svarbių klausimų, rimtų iššūkių, kas yra labai svarbu mūsų piliečiams, mūsų um, pramoniai, mūsų ūkiui, tai yra ir, ir transportas, ir turizmas, ir taip toliau. Taigi, mums reikia konkrečių veiksmų dėl turizmo. Ir reikia žiūrėti, kaip tai sieti su transporto sektoriumi. Dėkuoju už jūsų pristatytus prioritetus šiam labai svarbiam sektoriui. Kadangi esate iš Maltos, jūs puikiai žinote, koks svarbus yra turizmas salų valstybėms, ypač pakrančių turizmas, koks svarbus. Gal galėtumėt plačiau papasakoti apie pasiūlymą ir pranešimą dėl turizmui kylančių iššūkių ir apie tai, ką planuojate dėl aukšto lygio konferencijos, kur susirinks valstybių narių atstovai ir, ir stengsis mm, parengti ilgalaikę strategiją pakrančių turizmui, taip pat laivybai. būriavimo sektoriui ir ypač pakrančių turizmui, kas yra aktualu. Pane Maisner. Ačiū pirmininkė, sveikinu Ir aš savo ruoštų noriu padėkoti abiems ministrams. Malta yra mažra valstybė, šeši mėnesiai trumpas laikotarpis. Aišku, negali tikėtis kokiu tai stebuklų iš pirmininkavimo taryboje per tokį trumpą laikotarpį, bet tikrai tikimės glaudaus bendarbiavimo su jumis. Mm, transporto ministras, panas Mitsi, visų pirma, jums užduosiu klausimą. Aš suprantu, kad transportas sudėtingas sektorius ir nesitikiu stebuklų per naktį, bet galvojant apie um, bendrą bendrą Europos dangaus iniciatyvą, ar jūs įsivaizduojate, kokiu tai galimybių įveikti tą įstrigimą, ypač tarptautinėse dėrybose dabar šio klausimu. Antras klausimas dėl um, jūrų taršos, ypač uh, laivybos taršos, ar jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą su EMSA, aišku, jos yra labai svarbus vaidmuo stebint taršos situaciją bendrai. Be to, ką galvojate apie uostų infrastruktūrą, kaip būtų galima pagerinti uostų bendra situacija. Taip pat dėl vidaus laivybos kelių, aš esu pranešė to klausimą, ką Jūs galvojate nuveikti šioje srityje? Mm, ministras Velav yra buvęs turizmo ministru ir sakęs, kad jeigu esi turizmo ministras, tai esi ir aplinkos ministras tam tikrą prasme, nes tai yra nepaprastai glaužiai susiję klausimai. Taigi noriu pasiteirauti turizmo ministro būtent dėl to aspekto. Aš vyksiu, aišku, į Maltą tikrai ne kartą, manau, ir, ir tikrai tikiuosi, kad galėsime turizmo srityje labai daug dalykų išplėtoti, parengti daug iniciatyvų. Aš labai tikiuosi glaudos bendradarbiavimo.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 Dėkuoju už aviacijos programos pristatymą Maltos pirmininkavimo laikotarpį. Aš manau, kad reikia klaus... politinio sprendimo Gib... Gibraltaro klausimu, kad būtų galima išspręsti įstrigusius aviacijos klausimus taryboje ir kaip, kad jau buvo minėta, Europos bendro dangaus iniciatyvos klausimą ir um, oro transporto keleivių klausimą. Aš galvoju, kad iš tikrųjų Gibraltaro klausimas turi būti įtrauktas į politinę darbo atvarkį. Ir aš norėčiau paklausyti, gal jūs galėtumėt plačiau papasakoti apie jūsų strategiją to klausimo. Jūs ketinate tai įtraukti į Europos e, vadovų tarybos darbo atvarkę. Gal galėtumėt tiksliau papasakoti, kokiu žingsniu imsitės, kad išspręstumėt konkrečiai šį klausimą. Taip pat gal galėtumėt pasakyti, kiek, kur reikėtų jums mūsų palaikymo. Dabar dėl mm, e, automobilių kelių e, paketo, aišku, kad jau dėl šio paketo. Mm, kaip ir daug kas pasakyta, bet yra du labai svarbus e, aspektai. Tai yra profesinis aspektas dėl kelių automobilių, automobilių kelių naudojimo ir tie pasiūlymai numatomi gegužė, ar jūs ketinate taip pat tai įtraukti į tarybos darbo e, grupių e, darbo programą? Pone Andersen. Ačiū, noriu pasveikinti Jums džiugu, kad ministrai turi tokią didžiulę patirtį, e, tie kompetencijos e, transporto ir turizmo srityse. Ir ypač, ką sakėte dėl keleivių teisų, aš norėčiau pratesti tą mintį, aš esu šešilinė pranešėja dėl to įstrigusio keleivių teisų paketų. Man atrodo, kad tikrai tai labai Mm, neramina visus, galvojant apie keliaivių teises, visus, kas yra susiję taip pat tuos sektorius, labai svarbu užtikrinti, kad ES teisės aktai galiotų visiems visoje ES. Ir jeigu kažką galėtumėt nuveikti toje srityje, labai džiaugtumėmės tuo. Taip pat dėl geležinkelių keliaivių teisų, vėlgi žinome, kad dabartiniai teisės aktai yra labai silpni, yra labai daug išimčių numatyta. Taigi aš raginčiau laikytis drąsaus požiūrį, nes iš tikrųjų labai piktina tą situaciją, kurioje atsiduria geležinkelio keleiviai Europos Sąjunga, kai kur valstybės narės e, taiko visus teisės aktus, kitose e, atvejuose iš vis netaikom jokios e, nuostatos, jokios kompensacijos, pavyzdžiui, dėl vėlavimų, dėl atšauktų kelionių ir taip toliau. Kai kurios valstybės taiko vienaip, kitos kitaip ir mes žinome, yra tokių atvejų, kad aišku, galbūt ne visuomet gali tą naštą sukrauti geležinkelio operatoriams. Tačiau būna tokių situacijų, kuomet keleiviai tiesiog palikti likimo valiai, niekas jais nesirūpina ir tikrai labai sudėtinga yra jų situacija, taigi reikėtų kaip galima greičiau spręsti geležinkelio keleivių teisų paketo klausimus. Ponas Deli. Uh... Ačiū. Visų pirma, pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs, palinkėti sėkmės e, naujose pareigose. tikiuosi mūsų nepainios, bet. E, Dėkuoju ministrams, e, kad atvykote pas mus, kad pristatėte prioritetus pirmininkavimą. Labai džiaugiuosi, kad bendra rinka E, yra akcentuojama kaip lemiamas momentas jūsų programuose. Iš tikrųjų, viena rinka duoda daug naudos mūsų ekonomikoms, kalbame ir apie MVI situaciją, ir apie keleivių teises ir taip toliau, bet e, tikriausiai jūs puikiai žinote ir tą faktą, jog transporto sektorius pastaruoju laikotarpiu. Mm, susidūrė su įvairiais sunkumais įvairiose valstybės narėse, kadangi keičiasi teisės aktai dėl transporto paslaugų teikimo ir e, daug administracinės naštos sukrauta e, įmonėms, operatoriams. Taigi, yra didžiulių sunkumų kompanijoms, ypač MVI, kurios tikrai nepajėgė uh, vykdyti e, visų tų naujų taisyklių, sekti visų pasikeitimų ir realiai tai tiesiog skaldo, fragmentuoja bendrą rinką. Tad aš labai tikėsiuos, kad jūsų pirmininkavimo metu bus padaryta viskas, kas yra, viskas, kas yra įmanoma, kad mm, bendros rinkos situacija toliau neprastėtų. Ačiū. Ačiū, panas Marinesku. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Sėkmės e, per šiuos dviejus su pusę metų. Dėkoju ministrams už pasisakymus. E, pone Lujus, jūs kalbėjote apie lankstumą ESA e, klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad žinau, kad Taryba Europos parlamentas ir abi ES institucijos ir galiu Jums pasakyti, kad Europos parlamentas niekada nesutiks, kad būtų patvirtintas toks teisės aktas, kuris yra neeuropinis o labiau nacionalinis. Tikrai niekada nesutiksime mm, keisti teisės aktą taip, kad galutinis rezultatas būtų menkesnis nei dabar galiojantis, kuris tikrai laikosi bendro, mes, mes susakome už bendrą požiūrį. Tai taip, lankstumas yra uh, bendros sprendimo procedūros pagrindas, mes tai puikiai žinome, mes būsime lankstus, bet europinė kryptimi, o tikrai ne kokia kita kryptimi. Dabar dėl bendro Europos dangaus ir tų klausimų, kurie įstrigė taryboje. Per pasarosius kelius metus taryba nesilaiko sutarties, e, ypač dėl duplius klausimo. Dėl to buvo balsuota taryboje su dauguma, žinome, kokia dabar yra Lisabonos sutarties nuostatos, kokios yra. Jūs turite pradėti dėrybas, nes tokia yra taisyklė sutartyje. Politiškai būtų labai sudėtinga išspręsti tą klausimą. Mes e, gerbėme Ispaniją ir Junktinę karalystę, bet po kovo, man atrodo, mums bus labai sunku sutikti su tuo, kad viskas yra įstrigę vien dėl kažkokios valstybės. Uh, Ypač dėl du plus, aišku, dėl Junktinės karalystės yra ta išlyga, ypač dėl tos valstybės, kuri ketina pas, pasitraukti iš ES, jeigu dėl jos viskas yra įstrigę, tai tikrai labai prašau pradėti dėrybas dėl du plus. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė, dėkoju abiems ministrams už prioritetų pristatymą artimiausiams mėnesiams. Stebina, kad du klausimai buvo nepaminėti iš viso. Tai breksitas, aišku, kolegos apie tai užsiminė, bet kitas klausimas yra migracija, migrantai, vizų politika. Pane Mece, aš noriu užduoti klausimą Jums. Kalbėjote apie keleivių teises ir geležinkelį. Keli Šiame komitete, man atrodo, mūsų dauguma pasisako už multimodalinį daugiai rūšį transportą. Ar jūsų manimu tai būtų tikrai gerai, kad iš tikrųjų reikėtų ieškoti tokių sprendimų, kurie apimtų daugiai rūšį transportą, daugiai rūšės transporto sprendimus? Grazie, Presidente. Innanzitutto, congratulazioni, buon lavoro. Al... Ačiū, ponė Demontė. Ačiū visų pirma. Sveikinu pirmininkė, jūs ir linkiu sėkmės naujose pareigose. Maltai noriu pasakyti, kad tikrai sieksime glaudžiai bendarbiauti su Malta pirmininkavimo metu. Man puikiai pažįstama ši valstybė. Europos parlamentas jau 2015 spalį patvirtino pranešimą dėl turizmo, taigi mes turime savo pranešimą. Uh, Ir dauguma pagrindinių momentų ten yra sudėti. Komisija rengia strategiją tuo klausimu. Tai manau, gal reikėtų kalbėti apie skirtingas turizmo e, rūšis, sektorius. Dėl aviacijos aš irgi norėčiau mm, paliesti Gibraltaro klausimą. Manau, kad reikėtų specifinio tokio mm, požiūrio, kad būtų galima išspręsti tą klausimą. Mes norime bendro Europos dangaus ir rytoj mm, tiesiog noriu pasakyti, kad kai balsuosime dėl aeronautikos strategijos ir pateikusi konkretų pakeitimą dėl Gibraltaro, tikrai negalime leisti, kad tas klausimas būtų tabu. Reikia jį spręsti ir aš tikiuosi, kad tas pakeitimas bus rytoj patvirtintas Na ir galiausiai dėl tvarumo. Norėčiau paklausti, ką jūs turite omenyje kalbėdami apie alternatyves kūro rūšis, ką jūs turite galvoje, kas padėtų um, tausoti aplinką. Ministers uh, Mitsi and uh, Zamit Lewis, I'm delighted to... Jackie Foster. Mm, sveikinu, džiaugiuosi, kad e, esate čia mm, ir mane domintų antras e, jūrų laivybos paketas. E, aš tikrai dalyvausiu peržiūrint tuos pranešimus dėl laivų, dėl mm, laivybos saugos ir taip toliau. Dabar Aš manau, kad mes turime laikytis tarptautinės jūrų organizacijos taisyklių šioje srityje ir mm, jeigu būtų kažkokie teisės aktai primetami iš valstybių narių kažkokių pusės ar ES pusės, tai tikrai visų pirma reikia laikytis e, Tarptautinių jūrų organizacijos taisyklių. Dabar dėl aviacijos, taip aš mm, žinau apie visas iniciatyvas, bendro e, dangaus ir taip toliau, e, ypač dronų Nepilotojimo orlaivių klausimas yra aktualus ir kai esą buvo sukurta, apie tai mažai buvo galvojama, bet tai yra labai svarbus aspektas. Reikia nepamiršti, kad šios atės reglamentas yra labai techninis, o ne politinis. Reikia galvoti būtent apie tai, kaip jį reikėtų atnaujinti, kad jis atitiktų šią laikinę situaciją. Taip pat jūs e, kalbėjote apie konkurenciją. Iš tikrųjų, e, Europai būtinai reikia atverti sienas ir užtikrinti alijansus visame pasaulyje, e, kad iš tikrųjų būtų labai geri e, priekybiniai susitarimai e, sudaryti, tas būtų labai naudinga mūsų turizmo sektoriui. Na ir paskutinis momentas, aš norėčiau paminėti tai, ką sakė panas Vanekamp. Malta 1964 metais atgavo nepriklaus, paskelbė nepriklausomybę. Daugumos piliečių E, sprendimu 92 procentai pasisakė, kad jie nori suverenumo. O dabargi Balsavo sprendimas yra prieš suverenumą, taigi sprendimai turi būti gerbiami. E, Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs su išrinkimu. Taip pat linkiu sėkmės pirmingaučiai Maltai. Dėl Gibraltaro. Na, reikia priimti sprendimų ir reikia tokios sistemos, kurios leistų taikyti tinkamas taisyklės dėl aviacijos. O dabar viskas suspenduota yra, kol šalis, Junktinė karalystė ir Ispanija susitars. Tačiau tie sutarimai labai sudėtingi. na, situacija gali labai pasikeisti, bet ir visada, aišku, veikia ir keleivių teisės, ir bendro pasdangų. Tačiau turim galvoje, kad jungtinė karalystė įstoja iš ES ar tie Brexit, tad tuomet reikės rinktis, priimti sprendimus. Reiks žiūrėti, ar reikia ginti interesus valstybės narės, kuri lieka, ar tos, kuri išstoja. Aišku, su įstojančia valstybė reikės draugiškai susitarti. Bet turime galvoje, kad buvo padaryta labai dosnių pasiūlymų. O, ir, na, o tas minėtas nelegalus referendumas, kitas dalykas yra. Čia klausimas yra ne apie suvereniteto atgavimą, bet apie dekolonizaciją. Ir Ispanija yra pasiūlus dvigubą suverenitetą Junktinė karalystėje, kad būtų galima išlaikyti status quo gibraltaro gyventojams. Ir Tai taip pat leistų darbuotojams iš aplinkinių teritorijų toliau išlaikytos artimus santykius su Gibraltaro gyventojais, o tie santykiai visą laiką buvo artimi. Na, sprendimų visuomet būdavo, tačiau jie būdavo blokuojami. O dabar Ispanija, kai pasiūlė tokį dosnų pasiūlymą, turėtų viską būti lengviau išspręsti. Poju. Baigėme kalbėtojų sąrašą. Gyvas ministrė, sakėte, kad jūrų laivininkystė taps prioritetu. Tad kila klausimas, kaip visą tai trauks prie kitų judumo formų, ar jas apgalvoja strategija, kaip, pavyzdžiui, spręsti šiaurės ir pietų uostų santykius, kalbant apie Europos priekybą, toliau ke transportas keliais, tai taip pat krovinių vežimas, tai yra didžioji rinkos dalis, taip pat ten yra problemų įvairių su e, tarša. Labai įdomių klausimų yra. Dėkuoju visiems kolegams iškeltus įdomus klausimus, o dabar suteiksiu kiekvienam iš jūsų po 10 minučių, kad atsakytumėte tuos klausimus. Prašau. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju visiems už klausimus ir už malonius žodžius. Na, žinoma, visi, visi supranta, kad transporto sričiai reikia daryti daug darbo, tai ten kelt daug iššūkių. Aš jau čia kalbu iš patirties. Kalbėti, kad e, stebuklų nelaukite ir pasakysiu, kad aš, kad, na, stebuklų nepadarysiu. Tačiau Maltoje mes turime tokį posakį. Ir mes sakome, kad tas posakis yra, kad susivienyje galime dirbti geriau. Kai dirbam kartu, viskas vyksta geriau. Taip pat aš tikiu, kad jeigu yra pasiryžimo, rasime ir kelią. Tad jeigu visi dirbsim susivienyje, mums paseks. Galbūt ne viskas, bet tikrai iš principo mums, mums seksis. Tikrai galėsime e, eiti pirmin. Perkime dabar prie konkrečių klausimų. Dėl saugumo keliuose. Susitelksime ties e, sunkių sužeidimų rodikliais. Ir čia siekim atkreipdėmės į ministerijos deklaraciją dėl kelių saugumo. Vienas iš svarbios elementų - transporto ministrai turi sutarti, numatyti tam tikrus rodiklius dėl sunkių sužalojimų ir siekti iki 25 metų tuos rodiklius sumažinti per pus. Pirmininkas valstybė atkreipė dėmesį ir įvertino parlamento raginimą imtis šio klausimo ir taip pat atkreipė dėmesį į kurių valstybių narių iniciatyvas. In, in, in, in, in, in, in, in, taip pat į tarybos išvadas dėl, taryb, dėl kelių saugumo, pirmininkaut Belgijai buvo priimtas sprendimas. 135 tūkstančiai vyksta tokių sunkių sužydimų pagal naują statistiką. Taigi virš šimto tokių kasdieną. Tai kelia labai daug problemų, sveikatos trikimų, sutrikus transportą. Tad turime imti šių klausimų. Toliau. Savo vardas automobiliai. Bet šešis mėnesius ketiname toliau judėti tuo keliu, kuris buvo patvirtintas pirmikaut Olandijai. Tai yra, vykdysime aukšto lygį dialogą dėl pris, prijungiamų ir automatinių automobilių. Ketiname paskelbti rekomendacijas, dalis gerą praktiką ir, ir didinti visuomenės informatumo. Vėlgi čia reikia dirbti kartu, kaip jau minėjau prieš tai. Toliau dėl atskirų ypatingų zonų bei dėl kūro naudojimo. Tai reikia pasat galimybę skatinti alternatyvos kūro naudojimą. Ir reikia siekti pagerinti esamą situaciją, kalbant apie kūro naudojimą. Toliau kalbant apie skistinus gamtinių dujų naudojimą laivininkistėje, čia reikia pasiremti tarptautinę jūrų organizaciją ir jos sprendimais. Taip pat reikia nuo investicijų ir reikia pasinaudoti naujus, taip pasinaudoti jautimus priemonės, pavyzdžiui, TNT, kad būtų galima užtikrinti transporto žalinimą. Toliau. Tai taip pat siesi ir su sunkio kūro vartojimu. Toliau transporto paketas. Apie saugumą kelius jau kalbėjau. Ir mes, žinoma, laukiame naujos iniciatyvos dėl, keli, dėl transporto keliuose. Ir dirbsime su daugiau pasiūlymų, kokį gausime per mūsų įgaliojimų laikotarpį. Mes ketiname parengti, atlikti parengiamosius darbus ateinančiai pirmininkačiai valstybei, kad Estija tuomet jau galėtų iš esmės imtis to klausimo. Tai būtų proga įgyti būtent naujo to pagreičio. pastaruoju metu Europos institucijų dirbo ties trečiuoju geležinkelių paketu. Dabar jau laikas užtikrinti gyvendinimą. Tikimės, kad paketas padės geležinkelių sektoriui gyvendinti savo didžiulį potencialą. Taip pat padės pateikti tuos sprendimus, kad gali pateikti geležinkelių sektorius kamšims miestuose. Ir Maltoje mes rengėme seminarą apie miestų transporto plėtojimą. Taip pat siūloma numatyti tam tikrus aplikosauginius bei finansinius sprendimus. Tam reikia visus nuo šalių bendradarbiavimo ir labai svarbu, kad visos institucijos stebėtų mes tendencijas. Toliau, skaitmeninimas. Toliau taip pat IRTMS. Labai svarbu plėtoti šią iniciatyvą, Tai be abejo yra svarbus nu, iniciatyvų variklis, e, kalbant apie skaitmeninimą. Toliau, socialinis dempingas. Reikia numatyti aiškius kriterijus transportui. Ir tai vienas tokių elementų, kuriuos komisija numatė kaip labiausiai skubius. Apie ką tai valstybė lauks tolesnių pasiūlymų dėl profesijos, dėl prieigos prie profesijos, bei dėl prieigos prie rinkos šioje srityje ir ieškos priemonių, kaip tinkama tai gyvendinti taip pat e, išsaugant laisvę teikti paslaugas ir taip pat siekiant e, nesudyti mažoms vietinėms įmonėms gauti prieigą prie rinkos. Dabar dėl socialinio elemento kelių pakete. Socialinės sąlygos kelitos padarbuotojams yra vienas savęs dalykų, tas, kuris bus dirbama šiemet. Planuojami nauji socialiniai teisės aktai ir kai kurie bus konkrečiai reikia skirti vairuotojams. Čia turiu galvoje varavimo laikotarpio pribojimus, polsio laikotarpį. Taip pat siejasi taip ir su darbo komendravimo klausimu. Tai kelia tam tikrų iššūkių. Ir pirmininkat valstybės sieks bendro požiūrio taryboje. Turim galvoje, kokiu priemonėms, kurios valstybės narės dėl minimalios algos ir dėl kokių kitų minimalių reikalavimų transporto darbuotojams. Kai kurios valstybės narės jau garsiai kalba apie tai, kad atskiros iniciatyvos tokios kuria fragmentaciją vidaus rinkoje. Ir dėl to komisija yra raginama siūlyti savo iniciatyvas kiek tik įmanoma greičiau, kad būtų galima numatyti tolesnės priemonės. Toliau dėl, dėl EMSA. Be abejo, agentūra kūrė pritinę vertę ir turi visuominį vaidmenį Europos jūrų laivydgytas politikos srityje. Ir Mes sieksime plėtoti bendradarbiavimą su EMSA ir užtikrinti gerą bendradarbiavimą su EMSA. Toliau migracija, priglaus prašymas ir transporto politika. Dėl migracijos tai norėčiau pirmiausia duoti progą ir padėkoti visiems, kurie dirba ir siekia gelbėti tos dešimt tūkstančių žmonių jūroje. Prie to labai prisidėjo laivininkistės pramonė, kurie labai prisidėjo gelbint, gelbint migrantus turime tą moralinę par, pareigą ir žinoma, ir toliau ją atsiveksime. Taip pat reikia patžiaugti, kad parlamentas ir taryba skubėjėmės šių labai svarbių klausimų. Naujo teisinio pagrindo sukūrimas ir atnaujinimas padės Europai efektyviau veikti šioje srityje ir toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp atitinkamų agentūrų ir padės geriausiai išnaudoti jau vykdomas paaiškis, skirimus resursus, kad būtų galima geriau atliepti migracijos klausimą. Na, beras atsakiau daugumais klausimų. Dabar norėčiau padėkoti Supremo Maiklui ir pasveikinti Karimą ir suteiksiu žodį savo kolegai. Ponui Zemetu, prašau. Thank you, uh, thank you very much, dear. Ačiū, dėkoju, dėkoju pirmininkiai, dėkoju visiems už klausimus. Ir tie klausimai iš tiesų labai konkretus ir susiję su šią sritimi. Aišku, šeši mėnesiai nėra ilgas laiko tarpas, mes maža valstybė narė, bet iš tiesų padarysime viską, ką galime. Ir norime, kad mūsų pirmasis pirmininkavimas duotų naudos nes kitas pirmininkavimas bus maždaug po 17 metų. EASA, aviacija, viza, vizų sistema, kalbant apie EASA. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjui Marinesku, kuris labai aiškiai pasakė, kad čia reikia europinių veiksmų, nacionalinio ligmens veiksmų neužtenka. Ir taip, pirmininkaudami mes irgi laikysimės to pačios, tos pačios nuomonės, norime padėkoti e, pirmininkaujančių trejato valstybių kolegoms ir mes tikimės susitarti su parlamentu. Mes labai rimtai žiūrime socialinį ir ekonominį situacijos aspektą. Turime susitarti, bet tas susitarimas turi užtikrinti saugumą, aviacijos stiprų sektorių ir tokį aviacijos sektorių, kuris galėtų konkuruoti sėkmingai tarptautiniu mastu. Tokie būtų trys pagrindiniai principai. O kalbant apie mm, tas sustabdytas diskusijas, taip pat ir dėl keleivių teisių, tai suprantame, kad tai daug ką neramina. Tikimės, kad tos diskusijos pajudės iš vietos, tos dėrybos pajudės iš vietos ir mes maksimaliai įdėsime pastangų ieškodami sprendimo kad būtų atblokuotos šios dvi svarbios temos. Minėjote transporto susitarimus, oro paslaugų susitarimas. Tai irgi labai svarbus klausimas. Čia mes pažiūrėtume už Europos sienos oro transporto srityje. Ir mm, tai yra labai svarbu tolimų maršrutų turizmui. Tai irgi yra mūsų prioritetas, jau vyksta darbai, turiu galvoje oro transporto susitarimus ir taip pat mes e, konsultuosime su valstybėmis narėmis ir pasižiūrėsime dėl E, galimybių gauti daugiau dėrybinių mandatų tiek dvišalių, tiek daugia šalių formatų su svarbiomis šią prasme valstybėmis. Turizmas. E, buvo minėtas vizų klausimas. Žiūrint iš turizmo pozicijų, vizos yra labai svarbu Jei norime prisivilioti turistų iš tolimų kraštų, tai mūsų vizų išdavimo sistema turi būti veiksmingesnė tiek administracinė e, savo tvarka ir turi taip pat remtis e, vienodais principais, vienodais vizų išdavimo principais valstybėse narėse ir aišku atsižvelgti į saugumo aspektus. Dabar esame dėrybose su Europos parlamentu ir Malta irgi nori išjudinti dabartinę situaciją ir tikimės, kad irgi pavyks šiuo svarbiu klausimu judėti į priekį. O kalbant apie integruotą jūrų politiką ir turizmą, tai ne tik žiūrint iš turistinių pozicijų, bet apskritai suprantame, kad tas žydrasis augimas yra labai svarbus, taip pat ir darbo vietų kūrimui. Mes kaip jūrinė valstybė suprantame, kad čia dar yra daug neišnaudotų galimybių. Ir iš tiesų tai vienas mūsų pagrindinių prioritetų. Planuojame patvirtinti tarybos išvadas, jos nubrėžtų tolesnių veiksmų kelią ir taip pat, aišku, apibrėšime, apibendrinsime, kas iki šiol yra padaryta integruotos jūrų politikos srityje. Ir turime čia plačią ir konkrečią darbo tvarkę. O paskutinis dalykas - turizmas iš Kinijos ir tarptautinis turizmas. Turime sunkiai dirbti ir turime daugiau bendradarbiauti vieni su kitais. Mes konkurentai, bet konkurencija yra sveikas dalykais. Mes ES siūlom įvairovę, įvairų turizmą ir tą įvairovę reikia išlaikyti. Ir vienas iš mano prioritetų būtų bendradarbiavimas, kad tą tokį bendrą integruotą pasiūlymą kaip vertos aplankyti vietos ES pateiktume, kad e, tas pasiūlymas atspindėtų ir mūsų bendrumą, ir mūsų įvairovę. Ir e, turint deramą aviacijos strategiją, e, galėtume pritraukti daugiau turistų srautų ir tuo būdu tas sektorius galėtų aukti ir kurti kokybiškas darbo vietas. Ir užbaigdamas norėčiau padėkoti visiems už šią galimybę pabendrauti ir savo, ir kolegų vardu. Noriu užtikrinti, kad Malta iš tiesų e, bandys sukurti tą pridedamąją vertę tiek ES, tiek svarbiausia Europos piliečiam. Dėkui gerbiami ministrai. Mes irgi labai tikimės su jumis bendradarbiauti, visada laukiame jūsų čia ir esame taip pat ir tam, kad priimtume, primintume, kur yra mūsų prioritetai, atsižvelgsime jūsų prioritetus ir tikimės kartu dirbti.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 essayer de t'appeler comme ça, c'est toi. C'est moi. Ah, non, Nous continuons nos travaux, mes chers collègues. Mėly kolegos, tęsime darbą. Procès verbal du 9. Lapkričio 90 dienos lapkričio protokolai išplatinti prieštaravimų negauta, taigi jie patvirtinti. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra refit E, keleivinių laivų saugos taisyklių e, klausimai, e, reglamentavimo kokybės rezultatų programos dokumentai. Suteiksiu žodį Magdėlševskai. Po to išklausysime trijų pranešėjų, ponės Vilbao, Spratikao ir pono Reikiai ir ponios. Ajuto? Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Noriu padėkoti už šią galimybę komisijai pristatyti jums trijų refit pasiūlymų dokumentus dėl keleivinių laivų saugos taisyklių. Kaip tikriausiai atsimenate, 2015 lapkritį Jau jums pristatėme tai, kokios yra padaryta pažangos tikrinant, kiek įvairūs pasiūlymai dėl keleivinių laivų saugos atitinka reikalavimus, esamą situaciją ir e, džiaugiamės, kad e, komiteto nariai pasakino komisijos darbą dėl teisės aktų, kad jie būtų aiškesni ir proporcingesni. Taip pat praeitų metų lapšio 22 dienos mm, dokumente parlamentas pasveikino šį paketą, kadangi sauga ir konkurencija sustiprės, nes taisyklės bus aiškesnės ir labiau atitiks teisės aktų ir ekologinės ryties pasikeitimus. Reikia taip pat mm, pasidžiaugti, kad suništoto šalis ir jūsų komitetas teiravosi dėl to, kaip mes laikomės vieno svarbiausio principo, tai yra, kad saugos lygis pasiektas nesumažėtų. Galvo, kad mm, būtent mano pristatymą ir savo darbę jūs taip pat pastebėsite, atkreipsite dėmesį į tai, kad būtent tai, ko mes ir siekia padaryti savo trimis pasiūlytais dokumentais, uh, Iš esmės turiu tiesiog priminti, ką, ko buvo siekiama padaryti, tikrinant, kokia yra dabartinė teisės aktų situacija ir atitinka reikalavimus. Visų pirma, žiūrėjome, ar e, esame teisės aktai vis dar veikia. Ir vertinimas aiškiai parodė, kad tikrai nereikia iš esmės visų taisyklių keisti, perdaryti, kad tikrai taisyklės atitinka poreikius, atitinka situaciją, tačiau, aišku, turint omenyje tai, kad teisės aktų tikslai yra, išlieka aktualūs, saugos klausimai yra labai svarbus, kad, aišku, būtų galima užtikrinti kasdienį Europos piliečių judumą. Taigi tikslai išlieka aktualūs, bet yra tam tikrų sričių, kur būtų galima įvesti papildomo aiškumo ar supaprastinimo. Reikia nepamiršti, jog šių teisės aktų pasiūlymų pateikti pateikimo data buvo prieš 15 metų ir aišku, per tą laiką ir technologijos pasikeitė, situacija pasikeitė ir reikia į tai atsižvelgti. Iš esmės, jeigu vėlgi pažiūrėtumėm į tuos pasiūlymus kartu, e, kaip visuomet, tai jų bendra idėja buvo tokia. Visų pirma, užtikrinti, kad būtų e, taisyklių atnaujinimas, atsižvelgiant į pasikeitusias taisyklės dėl um, keleivių ir įgulos registravimo uh, ypač užtikrinant, kad saugos lygis užtikrintas jiems um, atitiktų standartus. Taip pat žiūrėjome, kokios yra saugos taisyklės ir standartai keleivių laivams, kad būtų galima lengviau uh, jas stebėti, įgyvendinti. Tai yra mūsų būtent uh, taikymos rytis. Na ir galiausiai pažiūrėjome į. Mm, greitaigių laivų ir keltų situacija, žiūrint, aišku, kol kas tos tyrimo priemonės dar taikomos, bet mes norime, kad nebūtų pernelik didelė našta sukurta per administracinius įvairius reikalavimus, kad taip pat ir tikrinimo inspekcijų visa tvarka geriau būtų suderinta tarpusavie. Taigi, iš ko susidėjo peržiūra? Visų pirma, tai kalbame apie tos tris teisės aktus, tris dokumentus. 98 e, metų 41 direktyva dėl asmenų e, esančių laive registravimo. Reikia nepamiršti, kad keleivių saugai neturėtų būti padaryta žalos, kad nebūtų viršint maksimalų leistiną asmenų laive skaičių, ypač turint omenyje gelbėjimo darbus, jeigu įvyksta kažkokia tai avarija, katastrofa, kad gelbėjimo darbai būtų vykdomi efektyviai. Antras pasiūlymas tai yra 2009 mm, metų direktyva 45 dėl visų e, techninių saugos standartų, kuomet e, keleiviniai laivai yra pagaminti iš plieno ar panašių medžiagų medžiagų, vėlgi, kad būtų mm, spragos ankstesnės teisės aktuose panaikintos, taip pat, kad ir su Solas konvencija būtų mm, visi mm, reikalavimai suderinti, atitiktų visą tai, kas yra naujausia. Na ir galiausiai direktyva 99 metų numeris 35 dėl uh, E, keltų ir greitaigių laivų inspekcijų nu, ir, ir e, kuomet nuolat yra teikiamos tos paslaugos, kad būtų nuolatinis ir tikrinimas, ypač kai tai labai intensyviai naudojami laivai ar, ar kuomet yra tik tai ribotas labai jų naudojimas ES. Taigi dabar aptarsiu tos tris pasiūlymus. Iš esmės čia po dvi skaidrės kiekvienam dokumentui parengtos, o po to aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Visų pirma, asmenų laive registracija. Visų pirma, Svarbiausias pasikeitimas įvestas direktyva yra tas, kad keliaivių duomenų sistema, registravimas įmonės duomenų bazėje yra keičiamas duomenų registravimu bendro langelio sistemoje, jums ta sistema, aišku, jau pažįstama iš ankstesnės direktyvos. Ir reikalavimas yra registruoti duomenis skaitmeniniu būdu, kad būtų galima tos duomenis lengviau tvarkyti. Bandymas yra užtikrinti, kad Europos visa bazė dėl skaitmeninės dimensijos jūrų um, laivybos sektorė geriau būtų viskas įgyvendinama. Taip pat dabartiniai reikalavimai, e, kadangi tai yra sena direktyva, reikia turėti omenyje, um, pavyzdžiui, saugos. Uh, e, saus, jūrų tinklo e, užtikrinimas neįgyventas pilnai ir jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia kritinė situacija, ką reikia daryti su laivu, um, mes suprantame, kad e, tikrai reikėjo pasiūlymus pateikti pagal tai, kaip yra pateikti reikalavimai, e, ką mums sako sektorius. Pavyzdžiui, kuomet yra paieškos ir gelbėjimo organizacijos, reikia užtikrinti jų spartų vykdymą, taip pat reikia uh, daryti reikia atsižvelgti tai, kokios situacijos atsiduria asmenys, kurie buvo laive, jeigu tas laivas patenka į kažkokią um, avariją, katastrofinę situaciją, jeigu kažkokia tai yra. Taip pat yra ir papildomų tam tikrų pakeitimų šioje direktyvoje, um, ką pasiūlymas pateikė, um, tai yra vienas toks labai svarbus pakeitimas dėl uh, asmens duomenų saugojimo laikotarpių. Uh, direktyvoje um, yra labai svarbus momentas toksai, ką Europos duomenų apsaugos pareigūnas patvirtino, kad duomenys nebeturi būti saugomi jau po, po to, kuomet um, yra saugiai įvykusi kelionė arba kuomet jau yra visos um, procedūros baigtos, jeigu buvo kažkokia tai avarija, po to, kai yra visi gelbėjimo darbai ir visi teismo procesai užbaigti, po to jau duomenys nebeturi būti saugomi. Toliau informacija. Um, šeimos nariams, giminaičiams. E, mes dėl e, pagal pilietybę informaciją skirstome, kas yra e, papildomai pridėta ir taip pat, kas yra savanoriškai pateikta, savarankiškai asmens pateikta. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia tai avarija, tarkim, kas turi būti daroma, čia vėlgi suderinimas su kitomis e, jūrų laivybos rytimis, kokie yra reikalavimai, aš čia nevarginsiu su detalėmis. Toliau 99 tų metų direktyva 35 e, dėl keleivinių laivų e, techninių standartų reikalavimų. Čia yra visų pirma taikymos rytis, jeigu laivai iš aliuminio pagaminti. Uh, jie turi būti sertifikuojami pagal šios direktyvos reikalavimus, užtikrinant, kad jie atitiktų um, atsparumo ugniai reikalavimus. Tas yra labai svarbus elementas, galvojant apie bendrą saugos lygmenį, kas yra užtikrinama um, laivuose, kurie plaukėja po um, es vandenis. Yra tam tikrų techninių elementų išaiškinamų direktyvoje, kas yra susijęs su, pavyzdžiui, ekvivalentiškų medžiagų e, savoka, e, techniniais standartais, kurie galioja. Vėlgi nesileisiu dabar į detalės. Tiesiog komisija siūlo siūlo perinamąjį laikotarpį penkerių metų. Mes žinome, kai kuriais atvejais galbūt reikės papildomų korekcijų, um, pagerinant saugos lygį laivuose, kurie yra pagaminti iš aliuminio. Taip pat buvo labai intensyvos diskusijos ir labai mm, sudėtingos studijos atliktos dėl taikymos reikės, kas turėtų ar galėtų būti padaryta su tais e, laivais, kurie yra iki 25 metrų. Mes nusprendėme, kad jiems nebus taikoma ši direktyva. Kita vertus, aš jau čia dabar iš karto noriu pasakyti tai, kad mes dabar m, mm, dirbame su taip, vadinamu, taip vadinama mažų laivų kodekso iniciatyva, būtent atsižvelgiant į tai, kad valstyb, tarp valstybių narių yra labai daug skirtumų, kaip yra taikomas kokios taisyklės dėl mažų laivų. Tai m, nenoriu pasakyti, kad reikalavimai neveikia visiškai, bet yra labai daug uh, um, nesuvienodinto taisyklių taikymo po ES dėl mažų laivų ir todėl mes nusprendėme, kad vardan štai tokio darbo, kuris čia dabar yra vykdomas, geriau būtų tiesiog netaikyti šių reikalavimų jiems. E, komisijos e, pasiūlyta direktyva taip pat numato ir tam tikrų papildomų pakeitimų. Vyko diskusijos dėl to, kas turėtų būti su konvertuotais krovininiais laivais, jeigu jie yra konvertuoti, paversti į keleivinius laivus ar ne, sakykime, direktyva aiškiai yra pasakyta, kad tie konvertavimo, pavertimo reikalavimai bus taikomi visiems tiems laivams ir dabartiniams ir būsimiems ir dabar direktyva bus taikoma ir kitiems kitiems laivams, dėl kurių nėra suderintų tarptautinių standartų. Mes nusprendėme taip, kad jeigu nėra suderintų tarptautinių standartų, tai nėra prasmės tuos laivus įtraukti į šią direktyvą, nes tuomet tikrai nebus užtikrintas teisinis aiškumas niekam. Na ir paskutinis pasiūlymas. Tai direktyva dėl inspekcijų, dėl tikrinimo. Vėlgi noriu priminti, kad eina kalba apie laivus, kurie mm, yra nuolat naudojami, e, reguliariai naudojami e, kokios tai yra mm, inspekcijos, kokios būtų taikomos jiems priklausomai nuo e, vėliavos valstybės, buvo labai daug skirtingų taisyklių, labai daug painiavos. Taigi mes norėjome, kad tos inspekcijos būtų atliekamos objektyviai. Taip, kad mm, būtų Mm, tinkamai pasiektas tas tikslas, tai yra, kad tie laivai būtų saugus. Ir tai, ką mes siūlome dabar, yra apjungti inspekcijas, kurios yra taikomas laivams pagal uostų kontrolę, kas, kurie patenka ir kurie nepatenka į uosto valstybės kontrolę. Mes tą norime apjungti, kad būtų viskas aišku. Mm, tiesiog, kad būtų aiški tvarka, kaip valstybė turėtų taikyti inspekcijas, o ne kur jos turėtų būti vykdomas. Na ir paskutinis elementas pakankamai techninis. Aš jau sakiau, reikia užtikrinti, kad inspekcijos būtų e, vykdomas e, teisingais laiko intervalais šalis, kad tolygiai būtų išskirstomos jos e, per visus metus. Tos inspekcijos turi būti atliekamas taip pat taip, mm, kad e, ar, ar, ar, tai uosta, ar tai uostai yra laivas, ar tai e, laivas kažkur yra kelyje, kad būtų tinkama inspekcijos dalis atliekama tuo momentu. Uh, kaip yra aktualu. E, tiesiog mes norėjome viską vizualiau pateikti, kokie yra skirtumai tarp skirtingų valst... vėliavos valstybių. Aš paliksiu Jums šias skaidrės. Tikrai mielai aptarsime ir platesnės detalės, jei pageidausite. Svarbiausia, išlaikyti štai tokią informaciją savo galvoje, kad e, eina kalba apie tas valstybės, kur vėliavos valstybės yra skirtingos nuo uosto valstybės. Tiesiog mes norime apjungti uh, um, tas tvarkas, kad, jos, kad būtų viena paprastesnė tvarka, kad būtų tos inspekcijos apjungtos. Svarbiausias elementas yra, kad techninis tų inspekcijų atlikimas būtų paprastesnis, kad nereikėtų um, be reikalo tų inspekcijų uh, dubliuoti, kartoti, bet tikrai uh, norime nesumažinti saugos lygio, kad jis tikrai būtų garantuotas, jeigu laivai e, nuolat plaukia ES. Na ir galiausiai Yra ir lydimųjų dokumentų visas paketas komisijos personalo parengtas ir, ir, ir aiškinamieji visi dokumentai, visa tai bus pridėta prie pasiūlymų. Na ir labai labai uh, pačiai pabaigai aš tik noriu paminėti, kad mm, visą tai, aišku, reikėtų vertinti bendrame kontekste, viso fitness check, taip vadinamo tinkamumo taikyti patikrinimo kontekste. Gali būti ir papildomų kitų pasiūlymų iš komisijos priklausomai nuo to, kokie bus patikrinimo rezultatai. Bet tiesiog mūsų tikslas yra užtikrinti, kad vi, būtų saugos standartai užtikrinti o, visiems laivams. O, iki 20, kas minėjau apie laivus iki 25 metrų, kad yra atskirai. 2000, e, 2005 metų direktyvos EMSA dirbame, aš noriu pasakyti, e, aišku, Marko Miulė po pietų į komitetą ateis, aš tiesiog noriu pasakyti, kad visas techninis darbas, e, ekspertų visi patarimai kurie pasitarnavo rengiant e, šį, e, šios pasiūlymus, buvo tikrai labai svarbus rengiant tą paketą. Tai dabar sustosiu ir lauksiu jūsų klausimų komisijai šiame etape. Mes mielai bendarbiausime su jumis, kad e, tie pasiūlymai būtų užbaigti kaip galima greičiau laikantis terminų. Euh, Ačiū už jūsų pristatymą. O dabar žodį suteiksiu pranešėjams. Pradėsime nuo ponios Bilbao. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu su išrinkimu. Nebijau, kad toliau puikiai dirb... bendarbiausime, kaip ir puikiai dirbame pirmikojant ponui Karamiriui. Ir, na, nepaisto, kad jo nėra, aš tik norėčiau išsakyti jam padėką už jo darbą prasidut visą pusę metų. Taip pat dėkoju komisijai už pasiūlymus. Ačiū pasakyti, kad Alde frakcija sutinka dėl bendrų kriterijų. Taip, šitą sektus reikia gerinti, reikia supaprastinti, reikia užtikrinti, kad apibrištis būtų aiškesnės. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad direktyvos būtų aiškiau taikomos, tik geriau taikomos, kalbant apie tos tikslus, kurie yra iškelti. Taip, pirmiausia, dėl keliaivių registravimo. Tikrai sutinku, kad e, reikia naudoti šį vieną langelio principų. Tai suteiks daugiau užkumo ir daugiau skaidrumo. Manau, kad Mums tai yra dabar unikali proga pasinaudoti skaitmenio pasaulio inovacijomis ir taip įveikti kai kurias barjerus, kurie gali kilti politinėse diskusijose. Tu gali kilti barjerus siekia nustatyti kriterijus, techninius kriterijus. Toliau, ar reikia, kad laiva praneštų apie avarijas? Na tai žinote, kokių buvo yra jau buvę atvejų pasitaiko, kad e, laivininkis sektoriui labiau rūpi kiti dalykai. Tad tikrai reikia įvertinti, ką galime čia padaryti ir galbūt mums gali padėti technologinės inovacijos. Tai gali padėti vykti labai kuris iššūkius. Toliau duomenų saugojimo klausimas. Nemanau, kad čia mes sustarsime. Tačiau dėl ko manau, kad galime sutikti, tai kad būtų daromas kokios nors nuorodos į, į tautybę ar pilietybę. Tačiau vėlgi pažiūrėkime, ką galim padaryti čia turint galvoje techninės inovacijas. 9 metų 45 direktyva. Tikrai sutinku, kad reikia patikslinti kai kurias savokas. Ypač kalbant apie tas statybos medžiagas, tikrai tenais yra daug painiavos, skirtingai interpretuoja valstybės narės. Toliau dėl taikymas ryties. Galbūt reikėtų kiek plačiau diskutuoti apie tai, ar reikia įtraukti laivus virš 24 metrų. Gal reikia išsamiau padiskutuoti. Na, komisija berots yra sumaniusi visai įdomių pasiūlymų. Turiu galvoje šitą mažųjų laivų kodeksus pasiūlymą. Na, įdomu, kada toks kodeksas būtų parengtas. O ir jeigu jis būtų parengtas, tai kokiems laivams bus taikomas? Taip pat ar e, pasiūlymo laikotarpis dėrėtų su šio pasiūlymo laikotarpiu. Toliau mes tikame dėl perkelimo, metai po prieimimo. Ir mes kaip Alde frakcija be abejo palaikysime šią poziciją. Man tik lieka pridurti, kad e, džiugiuosi, kad galėsime dirbti šiais klausimais, ties šiomis nuomonėmis ir be abejo visas pastangas ir nebijau, kad, vis, kad tos pastangos leis pasiekti, užtikrinti geresnį saugumą ir iškumą keleiviams. Nes jie yra svarbiausia. Ačiū. Dėkoju poniai Bilbao. Toliau steiksiu žodį poniai Amato, kuri pakeičia ponią Ajuto. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip aš pasakau ponios Ajuto vardu, jie atsiprašo už tai, kad negalėjo atvykti į posėdį tad perskaitys jos perduotų pranešimą. Pirmiausiai dėkinga MUV direktoratui ir komisijai už dėtas pastangas, už nuveiktus darbus jūros saugumos rytyje. Mums yra numatytas tarp tikras darbo grafikas ir reikia diskus užbaigti per posėdį, kuris vyks vasario pabaigoje, 28 dieną, kad būtų galima paskui imtis kitų darbų balandžio pradžioje. Visų trijų pasiūlymų aptarimas kartu padės geriau aptarti galimybės ir pranešėja sutinka, kad reikia iš naujo vertinti esamus teisės aktus, ypač 9 metų 45 direktyvą. 2009 metų direktyvą. Svarbu užtikrinti keleivinių laivų keleivių saugumą ir reikia atkreipdėmės į tuos nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko pasais metais. Tai rodo, kad reikia neprarasti budrumo. Taip pat pranešėt kaip įdėmėsi į pagrindinius pasiūlymus. Taip pat e, į tai, kad siūloma išimtis laivams iki 24 metrų ilgio. Taip pat kalbama apie išimtį alimininiams e, laivams. Taip pat, kad tikslinama bus apibrieštis toms jūrų zonoms, kams tai taikoma. Žinoma, pranešėja atkreipti, pateiks pakeitimų, po to, kai išgirs šilinių pranešėjų pasiūlymus ir nebijoju, kad parlamentas priims vieningą nuomonę. Dėkui. Dėkoju. Dėkoju ponė Mato. Toliau žodis ponui Rikė. Dėkui, ponė pirmininkė. Trečiasis pranešimas. Refit yra komisijos noras geriau vykdyti teisėje kūros darbą. O čia kalbame apie didesnę keleivių apsaugą greitai plaukiančiose laivuose. Bet noriu pasakyti, kad ir keltose yra pakankamai daug dramų įvykę tiek Švedijoje netaip seniai, tiek Korejoje. Ir e, tos nelaimės nusineša daug aukų. 99 metų ir 2009 metų e, teisės aktai yra lyginami, turint galvoje keleivių apsaugą ir uosto valstybė. Ir pastebėta, kad yra ir spragų, trūkumų tose teisės aktuose, nes inspekcijos vykdavo nesiremiant tinkamomis taisyklėmis. Dabar, kas siūloma, tai yra, kad tie patikrinimai vyks kas šešis mėnesius, yra logiška, bet vieno dalyko nesupratau, kai kalbame apie paslaugas, kurios iš valstybės narės teikiamos trečiajai valstybei ir vyksta laive, e, kuris neplaukė su valstybės narės vėliava. Tai labai norėčiau, kad komisija apie tokį paslaugų teiskimo aspektą pakalbėtų. Ir čia, kas tada yra kompetentinga institucija, nes valstybė narė atsakinga už patikrinimus. Ir dar vieną klausimą turėčiau dėl tų išimčių. Jūsų siūlomos išimtis ir tai jei pasikeičia laivo valstybės vėliava, tai papildomos, papildomi patikrinimai ne, nevyksta. Tai man kyla bejonių dėl tokių pasiūlymų. Tai yra, kad pakeitus valstybės narės vėliavą atseit užtenka prieš tai, su prieš tai buvusios valstybės narės vėliava vykdytų patikrinimų. Aš dėl to abejoju. Dabar, kai laivas yra uoste imobilizuotas, tai neaišku mm, tada, kas dengia buvimo uoste išlaidas. Ir toliau dėl mm, keleivių skaičiaus man irgi kyla klausimų, kodėl vienoks, o ne kitoks. Tai tokie turėčiau, tokių turėčiau klausimų. Dėkui, ponė Reikė. Dabar šešėliniai pranešėjai. Ponas Boglijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Jums, pirmininką, palinkėti sėkmės ir pasveikinti su sėkmingais rinkimais. Taip pat, žinoma, dėkoju ir ponui Krameriai, mūsų bausim pirmininkui. Atidžiai išklausiau komisijos atstovo pasakymą. Ir na, sutinku su tais tikslais, kurie keliami, kodėl daroma aš peržiūrą. Be abejo, ši direktyvos turi siekti gerinti saugumo sąlygas, ypač kalvinis laivuose ir aišku, ne tik kalvinis, bet ir įgulai. Tad visos tokios pastangos yra sveikintinos. Sutinku, kad reikia neįtraukti laivų iki 24 metrų ilgio šią direktyvą. O dėl pereinamo laikotarpio taip pat sutinkame su to. O kitus klausimus bus galima aptarti kitose posėdžiuose. Dėkui. Dėkoju. Toliau, pane Foster. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju taip pat ir komisijai. Mano kolega užsima trečiąją paketų dalimi. Kalbam apie keliaivių skaičių. Kaip suprantu, vis dar nemažai ką reikia nuveikti, nes diskusija dar vyksta dėl šios, šios nuomonės komisija vis dar ir taip pat svarsto savo pasiūlymų. Tada pristatysiu šiandien pranešėjos nuomonės. Toliau. Uosto kontrolės vykdoma inspekcija. Manau, kad diskusijos šį klausimą yra labai naudingos. Ir manau, kad bendrai vertinant, prieita yra prie visai neblogų išvadų. Tad mano manimu čia nekyla kažkokių esminių problemų. Bet kas yra svarbu? Svarbu tai, kad direktyva taip pat galios ir Europos ekonomijos erdvės nariams. Nes berots iš pradžių neketinta jų traukti. Toliau, dėl saugumo taisyklių keleiviams. Čia keletas pastabų. Pirmiausia, džiugina tos kai kurios, e, kai kurie dalykai, kad reikia neįtraukti kokį taikymą sritį, pavyzdžiui, tai laivas skirti iš 4 metrų. Taip pat, svarbus dėmesį, kad e, labai daug įtakos turi įvairios sąlygos, pavyzdžiui, oro sąlygos ir taip toliau. Ir tokių problemų gali kilti ypač atskiros valstybės narėms. Na, tų problemų gal nekyla Austrams, tarkim, tačiau vienoks problemas kyla Atlanto vandenų šalims, kitokios Šiaurės jūros šalims, dar kitokios Viduržėmio jūros šalims. Taip pat džiugu, kad e, atkreipiu dėmesį į pastabas dėl deleguotojų aktų ir kad kai kas buvo pakeista į gyvendinimo aktus. Tai labai svarbu. Taip pat džiugu, kad buvo suprast, e, atkreipdėmėsi į ES e, e, kompetencijas dėl Solas konvencijos. Vis dar kėlė tam tikrų problemų su direktyva, kuri jau buvo problema ta seniai. Tai čia turiu kalbu apie bangų aukštį. Vėlgi čia reikia turėti galvoje kai kurių valstybių specifinė situacija, pavyzdžiui, tarkime, pas mus prie Škotijos krantų arba prie salų yra tam tikra, tai yra labai aktualu. Ir, na, tai numato tam tikrą papildomą įranką, kuri iš tikrųjų nepagrista yra, o tai tik padina laivų svorį. Be to nepamirškime, kad laivai dabar e, gaminami daug geriau negu tada buvo gaminami, kaip svarstami iš klausimų pirmą kartą. Toliau žinau, kad kolegos, kurie nu, nori numatyti tam tikrą jūrų maršrutų sistemą, tačiau nebūtinai tai yra aktualu, pavyzdžiui, tarkim, tikrystai, tai tam lygiai iš kurios aš. Taigi norėtume pokyčių šios rytyje. Gal, galbūt mums užtektų ir šimties, gerai, bet reikia kažkaip klausimas, kažkas klausimas būtų svarstomas. Tad e, toliau stebėsiu situaciją šioje vietoje. O kalbant bendriau, tai dėkojame komisijai už būtent pastangas, už darbą su valstybės narimis. Mūsų šalis yra jūrinė, tad mums labai svarbu, kad šie klausimai būtų tinkamai sprendžiami. Ir taip pat svarbu, kad būtų tinkamas vadinamas vadimo tarptautinėje organizacijoje, kad nebūtų mūsų taisyklės per daug sudėtingos. Ir na, svarbu, kad visi tarptautinių lygių galėtų tinkamai bendrauti šiais klausimais. Labai ačiū ir stebės žinom pažangą. Dėkoju. Žodis poniai Mandero. Ačiū ponia pirmininkė. Dėkoju komisijos atstoviai už pasiūlymų pristatymą, susidomėjimą išklausiau. Taip, šis sektorius Europos Sąjunga yra labai svarbus svarbus valstybės narėms. Valstybės narės kasdien suduria su jais klausimais. Štai ką tik naujienose perskaičiau, kad Lisabonoje buvo katamarano nelaimė, avarija ir 34 žmonės buvo sužeisti. Ta tikrai šios, šios pasiūlymus reikia plėtoti, reikia rasti sprendimus, kad būtų galima užtikrinti keleivių saugumą ir užtikrinti, kad jūros būtų saugios. Taip. Kalbant apie šios pasiūlymus, tai sutinku, kad reikia numatyti tokią reglamentacinę sistemą, kuri būtų aiškiai suprantama, lengvai aptariama ir lengvai stebima, tačiau taip pat pirmiausia svarbu, kad tai būtų ir lengvai gyvendinama, jeigu norim pasiekti direktyvos tikslus. Taip pat reikia pabrėžti skaitmeninimo svarbą ir plėtrą šioje srityje, ypač kalbant apie keliaivių registrus. Taip pat elektroninis duomenų perdavimas labai svarbus yra. Tai sumažintų naštą laivybos įmonėms. Toliau, jeigu įvyksta avarija, jeigu yra kokia nors numatyta situacija, tai tuomet, žinoma, labai svarbu, kad laiku būtų formuotos tarnybos. Toliau. Dar dvi pastabos komisijai. Dėl dviejų klausimų. Pirmiausia. Ar visos valstybės narės numatys tokią vienodą sistemą savo uostams, nes juk praktiškai tai tokios sistemos nėra. Ir kitas dalykas yra automatinė identifikacija. įvairiems laivams yra net, netaikoma ši sistema privalomai. Tad kyla klausimas, kaip dabar bus tvarkomasi su šia įvairovė realybėje. Ir dar vienas dalykas. Reikia pašalinti kai kurias jau pasenusias nuorodas. Ten kalbam apie įvairius saugumo reikalavimus keltams, taip pat greitigiams kateriams. Reikia tai atnaujinti. Ir dar dėl e, tikrinimo sistemos, dėl inspekcijų. Na, inspekcijos remiasi rizikos vertinimu, o ne, atskir... o ne vertinti atskirų laivybos įmonių. Tad įdomu, kaip komisija čia taiko šitą prieigą. Na, dirbsime žinoma kartu, kiek įmanoma prisidėsiu, kad būtų galima kuo, kuo geriau pagerinti šią direktyvą, kalbą pagerinti ir kad būtų galima užtikrinti saugumą piliečiams. Dėkui. Merci beaucoup. La parole est... Dėkoju. Ponas Kistelor. Dėkui, pirmininkė noriu komisijai padėkoti už pristatymą. Du dalykus dėl saugumo norėčiau paminėti ir norėčiau komisijos komentarų tais klausimais. Pirmiausia, tai ar jūs tenkina tai, kaip įgyvendinami dabar saugos rytyje galiojantis teisės aktai? Nes dažniausiai sureaguojame tik tada, kai įvyksta avarija ir miršta žmonės. Tai jei jūs nepatenkinti, kaip tie teisės aktai gyvendinami, tai ar ką nors darote, kad problemas pašalintute. Aš esu rengęs pranešimą savo iniciatyvą dėl keliaivių apsaugos teisių geresnio užtikrinimo ir tą gali padaryti labiau kvalifikuoti darbuotojai ir visų darbuotojų dirbančių laive. Mm, tinkamas mokymas ir rengimas yra labai svarbus, užtikrinant didesnę keliaivių apsaugą e, ir čia irgi galima bendradarbiauti ir tarptautiniu mastu. Ir noriu paklausti, ką jūs galvojate ir ką rengiatės pasiūlyti apmokymų, mokymo ir švietimo srityje. Dėkui, ponė Mesner išgirdau labai gerų kolegų pasisakymų. Norėčiau paklausti ponios Kupčinskos, ar jinai neketina mums tos prezentacijos persiųsti. Tikrai komisija, manau, neatsisakys mum atsiųsti savo dokumentų. O dabar suteiksim žodį kole, kitam kolegai ponas Ueli. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už pristatymą. Aš dalyvauju, aktyviai dalyvauju darbe trijose sritise - Roro uostai, dideliais greičiais plaukiantis keleiviniai laivai, greitieji keleiviniai laivai ir laivų atvykimas į valstybės narės. Ir aišku, kad norime racionalių ir paprastų sprendimų migracijos krizė, terorizmo grėsmė ir dėl to e, turime e, keisti, nuolat keisti savo teisės aktus. Turime siūlyti, kaip juos patobulinti. Noriu padėkoti Europos komisijai už šiuos dokumentus. Iš tiesų, teisės aktai turi būti šio laikiški. Ir didesnis dėmesys turi būti skiriamas darbuotojų komandos ir keleivių teisų užtikrinimui. Ir turime aiškiai nurodyti, kas už ką atsako, bei kaip naudojamos įvairios technologijos ir taip toliau. Mums reikia bendrų apibrieščių e, roro keltam, taip pat laivam, kurie mažesni, kurių ilgis trumpesnis nei 24 metrai. Ir čia galėtume atsižvelgti į atskirų valstybių narių pasiūlymus. Aš nuolat bendradarbiauju su šios ryties ekspertais ir esu pasirengęs e, pateikti tą informaciją, kurią iš jų gaunu. Dėkui, dabar žodis komisijai. Dėkui. Pirmiausia, noriu padėkoti už klausimus ir iš komentarus. Jie atspindi, tai, kas jums svarbu, kas jūs domina, kalbant apie šį saugumo aspektą jūrų transporte. Pats paprasčiausias klausimas, tai dėl to ar galėsiu šios dokumentus išsiųsti jums, tai taip, e, pasiūsiu jum ir kolegos, kurie dirba su šiais e, trim pasiūlymais, visuomet yra pasirengę, jei reikia jum teikti ir visokią techninę informaciją. O dabar pabandysiu į kai kuriuos klausimus atsakyti. E, kai kalbame apie laivus, kurie trumpesni nei 24 metrų, tai planuojame tą um, kodekso pasiūlymą parengti iki metų pabaigos. Bet noriu pasakyti, kad tai nebus teisėkuros pasiūlymas ir dėl to tai vadinasi mažų laivų kodeksų, Small Craft Code. Taip pat, kaip jau sakiau, tai yra laivai, kurie trumpesni negu 24 metrų ir jiem netaikomi jokie tarptautiniai standartai, todėl jie yra labai įvairiai reglamentuojami įvairiose valstybėse narėse. Ir mes iš, iš pradžių norim tą kodeksą pasiūlyti, tai nėra teisiškai saistantis uh, E, dokumentas, o po to jau kažką kitą siūlysime. Tikrinimo sistema ir taip pat buvo klausima, kaip viskas yra įgyvendinama. Tikrinimai inspekcijos yra pats svarbiausias elementas užtikrinant, kad laivai atitiktų saugumo standartus norint, kad tie patikrinimai būtų veiksmingesni, skaidresni ir kad būtų aiškiau, kas ir kada turėtų būti tikrinama, tai būtent visa tai yra pateikiama šiame pasiūlyme, kas ir kada, ką turi tikrinti. Mes dirbame su Europos jūrų saugumo agentūra, kuri nuolat lankosi ir atlieka tikrinimus įvairiose valstybėse narėse ir kartu su ta agentūra žiūrime, ar tinkamai gyvendintos visos procedūros. Ir, aišku, turime informaciją, kokios inspekcijos, kokie patikrinimai atliekami laivuose ES, kas ką tikrina ir kokiomis aplinkybėmis. E, šis rytis nėra tokia paprasta, galbūt aš ją per trumpai pristačiau, bet kai yra situacija, kai vėliava, su kuria plaukia laivas, skiriasi nuo osto valstybės, tai tada taikomas atitinkamas uosto režimas ir atliekamas papildomas patikrinimas, kad nekiltų jokių abejonių ar laikomasi saugumo taisyklių. Taip pat buvo labai geras klausimas dėl keliaivių duomenų. Kaip tas vieno langelio principas įgyvendinamas valstybėse narėse, jis juda į priekį, bet ne taip efektyviai, kaip mes norėtume ir dirbame kartu su valstybėmis narėmis, kad pagerintume situaciją. Bet e, noriu pasakyti, kad tos skaitmeninės informacinės sistemos, e, kurios puikiai veiktų ir prie kurių būtų galima reikalų esant lengvai prieiti, būtent leis užtikrinti, kad jūrų transportas veiktų šio laikiškai. Buvo klausimas apie automatinį registravimą. Buvo numatyta galimybė naudoti kaip alternatyvą bet daugelis valstybių narių norėjo, kad tas vieno langelio principas būtų naudojamas. Šis darbas dar tebe vyksta ir komisija e, žiūri apie galimybę peržiūrėti ataskaitų teikimo direktyvos taikymos rytį. Ta, ko gero, darysime kitais metais. Ir, ir aš pritariu Jums, e, kad į jūrų transportą turim žiūrėti kaip į vieną bendrą sritį. Ne, ne, nesuskaidyti įvairiais teisės aktais ir nepriimti e, prieštaraujančių vienas kitam nuostatų tai būtų refit, pavyzdžiui, sistema, o ir konkrečių teisės aktų peržiūra, pavyzdžiui, kaip ataskaitų teikimo direktyvos ir panašiai. Tai tokie būtų pagrindiniai mano atsakymai ir noriu dar kartą padėkoti už klausimus ir iš tiesų esame pasirengę e, su visais šiais trim pasiūlymais kartu su jumis dirbti. Dar vieną klausimą, ponas Taylor norėtų pateikti. Dėl apmokymo ir, ir specialistų rengimo jūs nieko neminėjot. Ar galėtumėt kažką pasakyti šią temą? Taip, taip, užmiršau tą paminėti. Atlikdami refit mes irgi žiūrime, ar tinkamai yra rengiami darbuotojai, laikantis tarptautinių standartų ir peržiūrim atitinkamą pasiūlymą ir pateiksime tą atnaujintą sistemą. Kitais metais ketiname tą padaryti ir būtent čia turiu galvoje mokymą ir kvalifikacijas darbuotojams dar dirbantiems laive. Ar ponia Foster dar turi klausimą? Dėkui. Bangų aukštis, aš tą minėjau, ir tai liečia ne tik mano valstybę narę, bet ir kitas. Noriu padėkoti Jums už atsakymus, bet Jūs neminėjot niekaip to bangų aukščio. Norėčiau, kad kažką pasakytumėt, kad iš tiesų matyčiau, kad girdėjot, ką aš sakiau. Ši tema galbūt ir kitom valstybėm narėm yra aktuali, bet aktualiausia yra jungtiniai karalystiai mes primam domen, tai, bet tame pasiūlyme negalėjome į tai atsižvelgti. Norėčiau dar pono Rykė klausimus pakartoti, nes jūs neatsakėte, kas dengs buvimo uoste kaštus, kai laivas imobilizuojamas. Ir kaip tada yra tokiais atvejais, kai e, laivas, ES laivas teikia paslaugas trečiajai valstybei. Dėkui. dėl laiko stokos galbūt išsamei to nekomentavau, kai kalbame apie tikrinimo sistemą, kai laivas, ar tai būtų ES laivas, kuris e, plaukia ne į ES uostą, tai priklausomai nuo to, su kokia vėliava laivas plaukia, yra galimybė Pavyzdį gal pateiksiu. Pavyzdžiui, laivas su Prancūzijos vėliava plaukia iš Marselio į Ažaksą. Tai tada uh, uosto valstybės kontrolė nebus taikoma, o jei tas laivas plauks su Italijos vėliava, tai uosto kontrolės sistema bus taikoma. O jei laivas plaukia už ES ribų, tai uh, uosto valstybės kontrolė nebus taikoma. Pavyzdžiui, kaip e, yra paslaugos tarp Marselio ir Tanžie ir yra Ispanijos ar Portugalijos vėliava, tai tada Mm, bus taikoma uosto kontrolė. Viskas priklauso nuo to, su kokios valstybės vėliava laivas plaukia, kur. O kalbant apie kaštus, kai laivas įmobilizuojamas uoste, visi kaštai susijęs su inspekcijomis, patikrinimais yra dengiami laivo savininko ar operatoriaus ir tas numatyta pasiūlyme, bet jie yra kažkokių papildomų kaštų, kurie gali atsirasti. Pavyzdžiui, uosto kažkokie kaštai, juos vis tiek dengia laivo sąjungininkas ir operatorius. Ir čia šis naujasnis pasiūlymas dabartinės situacijos niekaip nekeičia. Šioje srityje jokių skirtumų, mm, naujų dalykų nesiūloma. Dėkoju. Mes pateikėme jums labai tikslius klausimus, bet ne visuomet į juos buvo tiksliai atsakyta. Taigi grįšime dar prie šių klausimų mes svarstysime tuos tris pranešimus 27-28 vasario. Taigi prie šių klausimų grįšime. O dabar tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. Ir dabar kalbame apie 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. ES bendrasis biudžetas ir agentūros. Aš esu pranešė kartu su ponė Šmit. 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Kolegos, tai yra įprastinė veikla, kai tvirtinamas biudžeto vykdymas, turite skaičius 2 milijardai e, virš 2 milijardų įsipareigota, pusantro milijardo realiai panaudota, transporto saugumui, keliaivių teisėms ir agentūroms, kurios atsakingos už transportą. Tai yra įprastinis lėšų naudojimas, tai maždaug 70 procentų investicijoms ir tas pats yra susijęs su asignavimais moksliniam tyrimam. 15 metai, metais atsirado naujos galimybės, tai yra Europos strateginių investicijų fondas ir mes savo komitete tam skiriame daug laiko. 63 procentai finansavimo nuėjo trim valstybėm, o kelių transportas buvo per daug finansuojamas, nors strateginių investicijų fondas turi orientuotis į tvarų judumą, į vienas, vienas iš tokių prioritėtų. Taigi, investicijos turi iš tiesų būti geriau nukreiptos į tvarias struktūras, tai būtų e, geležinkeliai, e, upių laivyba ir tas švelnusis mobilumas. Toliau pereimas prie geležinkelių, shift to rail. Jokių mokėjimų nebuvo Tikimės, kad 16 metų gegužę jie bus ir galiausia aš savo pranešime pateikiu prašymą ir, ir norą, kad mums labai sunku ES biudžete išskirti tas eilutes, kurios skirtos transportui nes infrastruktūros gali būti finansuojamos iš įvairių fondų sanglaudos, strateginių investicijų ir žemės ūkio plėtros fondo. Taigi mes norim, kad biudžete geriau matytųsi, kokios transporto rūšis yra finansuojamos. Nes kitaip labai sunku įvertinti ES tuos politinius įsipareigojimus transporto srityje, nes jei nematome tiksliai, kas finansuojama, tai negalime ir e, daugiau skaidrumo e, pasiekti ir parodyti mūsų e, Europos piliečiam. Ir remiantis šitais komentarais siūlau patvirtinti 15 metų biudžeto įvykdymą. O kalbant Europos, apie Europos jūrų saugumo ir geležinkelio agentūrą ir bendrai įmonę Cezar, mes irgi galime tvirtinti e, šį biudžeto įvykdymą. Dabar steiksiu žodį kolegiai Šmit. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Um... Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama Jūs informuoti, kad Europos audito rūmai dėl visų keturių agentūrų, už kurias esu pranešėjęs, sako, kad saskaitų patikimumas ir teisingumas yra garantuotas. Aš tik tai trumpai aptarsiu kiekvieną agentūrą. Iš eilės pradėsiu. EMSA. Uh, Tikrai džiugu, kad visi pastebėjimai, komentarai iš ankstesnių auditų yra įgyveninti, juos atsižvelgta, taigi nėra jokių priemonių, kurios neigiamai paveiktų situaciją, riziką dėl 2015 metų agentūros darbo. Uh, Toliau, galvojant apie sinergiją su kitomis centralizuotomis agentūromis, tai toks buvo iškeltas tikslas Europos Sąjungai, kad būtų galima užtikrinti efektyvumo padidinimą ir išlaidų sumažinimą. Tai tikrai labai sveikintinos tos sinergijos. Kalbant apie saugą jūroje ir taršos jūroje mažinimą, tikrai padaryta pažangos. Uh, dėl ES ir tarptautinių nuostatų taikymo valstybėse narėse, tą irgi reikėtų akcentuoti, bendarbiavimas su kitomis Europos agentūromis, ypač, aišku, migracijos krizės kontekste, tas bendarbiavimas vyksta, jis yra sveikintinas personalą ir išteklius tikrai reikia garantuoti šiai agentūrai tam, kad jie galėtų toliau e, visų mastų vykdyti e, savo įsipareigojimus. Dabar 21,7 procento e, personalo administracinių išlaidų sėtino su koordinavimu. Uh, bet 72 procentai beveik mm, yra veiklos srityje. Aišku, tai yra labai gerai, nes mes norime, kad būtų vykdomas darbas vietoje, tai viskas labai gerai. Reikia apgailestauti, kad personalas buvo mažintas, juk agentūrai buvo skirta daugiau atsakomybės, daugiau pareigų, tai tikrai apgailestautina yra, kad uh, postai buvo mažinami, nes aišku, kad tai turės neigiamų padarinių. Noriu pabrėžti tai, kad agentūros narių biografijos ir interesų deklaracijos paskelbtas, bet dar ne visų, tai rekomenduotina pasirūpinti uh, jeigu įmanoma perduoti tai agentūrai, kad tikrai visų narių atžvilgių tai būtų padaryta, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Aš siūlyčiau patvirtinti biudžeto įvykdymo patvirtimą dėl šios agentūros. Ar man tęsti toliau dėl kitų? Gerai. Toliau EASA. Siūloma patvirtinti biudžeto įvykdymą šiuo atveju. 2015 mm, metais buvo 18 ekspost kontrolių atlikta dėl viešųjų pirkimų, sertifikavimo e, komandiruočių, e, kontrolės komandiruočių. Visa tai buvo audituota, veikla atitinka reikalavimus, viskas buvo padaryta teisingai. Agentūra per visus metus e, stengiasi gerinti planavimą ir stebėseną, ypač kad būtų laikomasi biudžeto nustatyto e, sutarčių sudarimui, taip pat, kad būtų išvengta vėlavimo. Agentūra turi užtikrinti, kad sauga mm, Europos aviacijos rytyje būtų maksimalaus lygio. Uh, koordinavimo, perspėjimo sistema yra labai svarbi, ypač kai na, kalba, pavyzdžiui, apie tokius skrydžius, kuomet skrendama virš konflikto zonų. Uh, Mm, turime tikrai labai e, sparčiai besiplėtojantį e, civilinės aviacijos sektorių ir būtina užtikrinti, kad būtų pakankami ištekliai skirti šią agentūrą tam, kad visa, e, visos reguliavimo kontrolės mm, pareigos būtų vykdamos tinkamai, kad būtų užtikrintas reikiamas uh, saugumas, aviacijos sauga, kad aišku nebūtų jokio galio uzurpavimo, kad nebūtų kažkas jokių ribojimų. Galvant apie 2016-2020 metų darbo planavimą, šis e, darbas dabar yra vykdomas ir aišku e, daugiamečiai tikslai turės atsispindėti 3,8 procento postų administracinė dalis koordinavimas yra ir beveik 80 procentų yra visa ta koordinavimo ir veiklos dalis, tai mano manimu tikrai pozityvus dalykas. Tačiau yra vienas momentas, kurį norėčiau paminėti. Po 16 metų darbo vis dar nebuvo įmanoma susitarti dėl buveinės. Aišku, yra ta bendroji savoka taikoma dėl decentralizuoto agentūrų. Taryba komisija ir parlamentas susitarė, kad visos komisijos turėtų um, buveinę sutartą, kad būtų susitarimas iki buveinės, iki agentūros darbo pradžios, o ši agentūra veikia 16 metų ir vis dar nėra susitarimo dėl buveinės. Man atrodo, tikrai laikas būtų jau galiausiai susitarti kad būtų galima tinkamai paskui sureguliuoti visus uh, aspektus dėl personalo, dėl valstybių santykių ir taip toliau, kad viskas vyktų ramiai ir sklandžiai. Tai tik tokios būtų mano pastabos, o bendrai siūlyčiau patvirtinti biudžeto įvykdymą šią agentūrai. Dabar dėl geležinkelio agentūros. Čia vėlgi daugmaž viskas yra gerai. Dėl perkeltų lėšų nu, iš 2014 metų yra pagerėjusi situacija ir aš tuo, žinoma, džiaugiuosi. Galima tik apgailėstauti, kad nėra e, taisomųjų priemonių pritaikyta. Uh, dėl tų kritinių audito rūmų pastabų dėl 2013 metų, dėl dvigubos buveinės mm, Valencien ir dėl įdarbinimo mm, procedūrų gerinimo rekomendacijos neįgyvenintos. E, dėl prioritetinės veiklos nustatymo 2015 metais dar neužbaigti darbai pareigybinėje prašymai ir tai, kaip mm, viskas tvarkoma šio klausimu, dar ne viskas užbaigta. Uh, 20,1 procento e, postų yra administracinėje srityje, beveik 65 procentai yra postų būtent susijusių su m, mm, konkrečiai agentūros veikla, tai yra sveikintina. Aišku, personalas, kuris užsijima konkrečiai agentūros veikla, mm, personalas skaičius sumažėjo. Uh, Jūs žinote, kad <laughs> kokia yra mano pozicija šiuo atveju. Aš aišku apgailėsauju dėl to, nes mes norime, kad galima daugiau žmonių konkrečiai dirbtų e, tą agentūros darbą ir, ir, ir dirbtų vietoje. Tai tikrai reikia galvoti apie geležinkelio e, transportą, palyginti su kitomis e, transporto rūšimis jam reikalingas specifinis dėmesys ir Yra tam tikrų pasiūlymų dėl mm, patekimo į rinką, dėl to, kaip lėšos turėtų būti paskirstamos efektyviau, kaip infrastruktūra turėtų būti geriau valdoma ir atitinkami pasiūlymai. Um, ką reikėtų paremti, yra tokie dalykai saugos ir tarp pusavio suderinamumo um, tarp skirtingų sistemų. Uh, užtikrinimas, paminėčiau RTMS e, sistemą. 2015 metais e, agentūros pasiūlyta iniciatyva turėtų būti pratesta, kad valstybės narės galėtų toliau dirbti, gyventi 2016 metų programą, užtikrinant geresnę sinergiją. kad RTMS sistema būtų geriau plėtojama. Iš tikrųjų, mes norime, kad RTMS būtų tikrai visos Europos geležinkelių e, sistema taikoma visur, įgyveninta visur. Reikia įveikti, aišku, įvairias, įvairias techninės e, ir, ir teisinės kliūtis. Bendrai e, vertinant viskas pakankamai pozityvu, tai aš siūlyčiau uh, patvirtinti šios agentūros biudžeto įvykdymą. Cezar galiausiai. Cezar biudžeto planas yra padalintas į Cezar 1 ir Cezar uh, 2020. -iesiams. 2015 metai buvo pereinamieji metai tarp Cezar 1 ir Cezar 2020. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad nustatyta, kad ši daugiametė programa Cezar 2020 paskelbta 2015 metais mm, ne visiškai mm, atitinka Europos 2020 tikslus ypač dėl informacinių technologijų, tie tikslai ne visiškai atitinka e, tikslus, bet to reikia galėsauti, kad susitarimas dėl naujos bendros įmonės dėl, ir, ir dėl, dėl nu, Cezar 2020-ųjų ne viskas yra suderinta, ne viskas sudėta į uh, daugiametį planą ir gyvendantį planą. Ta mintis pakeisti pasiūlymą Mm, pateikta 2014 metais 585 milijonais eurų padidinti biudžetą nebuvo patvirtinta. Agentūra e, išplėtojo savo kovos su, su sukčiavimu strategiją, kas yra sveikintina. 2035 metų vizija yra parengta su tikslais ir e, preliminariais lūkesčiais. Dar dirbama to klausimu. Dabar dėl postų. 94 procentai postų yra susiję konkrečiai su veikla, e, daugiau kaip 40 procentų yra administraciniai postai. Tai čia, mano manimo, situaciją reikėtų gerinti. Na ir galiausiai noriu pabrėžti, kad e, ta bendroji įmonė tikrai labai svarbi užtikrinant mokslinio tyrimų darbą, kas susijęs su CESAR projektais. Ir tai yra labai svarbus Europos bendrojo dangaus ramstis. Tai be tokių bendrųjų pastebėjimų, mano tokia išvada būtų, kad reikėtų patvirtinti šios agentūros biudžeto įvykdymą. Ačiū. O dabar šešėlėms pranešėjams suteiksiu žodį. Visų pirma, ponas Dėly. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Dėkoju už paimtus projektus. Manau, kad tai yra geras pagrindas galtinės dokumentos parengti ir kaip apipažinęs pranešėjas stengsiuosi geriau subalansuoti šios dokumentus, kad dėmes, daugiau dėmesio būtų kreipiama platesnėms temoms, o ne tik e, laivų ir rankeliškinių jungtims. Supratau, aišku, tai yra labai svarbu iš ekonominio ir aplikosauginio aspektų. Dėkui. Dėkuoju, ponė Dėlė. Ponas Latovski. Labai ačiū, ponė pirmininkė. pirmą kartą pasisakau, jums tapus pirmininkė, tad aš jūs pasveikinti su tuo. Dėkoju taip pat ir ponui Michal Kramer, mūsų buvusiam pirmininkui. O dabar dėl biudžeto patvirtinimo. Dėkoju ponė Šmit už nuomonę. Yra matomos pažangos visose srityse. Taip pat matome, kad ir Europos audito rūmai puikiai dirba. Ypač ten galvoje naujas agentūroms takos atsakomybės. Vėl sutinku su panašmitė, nieko daugiau nepridursiu. Ačiū. Dėkui. Toliau žodis teiksiu komisijai, kad galėtų atsakyti iškeltus klausimus. Pone Kalmisek. Komisijos atstovė, taip? Prašau. Gal galite pakartoti dar pavardę? Kažmirčak. Tai nėra labai lengva pavardė ištarti. Ačiū. Na, pradėsiu nuo klausimo dėl decentralizuotų agentūrų. Jos tikrai turi svarbu vaidmenį transporto politikos įgyvendinimui. Tuo pat man pabrėžtina, kad jos yra autonomiškos iš administracinės pusės. Ir tai reiškia, kad joms labai sunku yra valdyti, vykdyti savo reikalus, ypač mažosiams. Čia aš pasidžiaugti, kad e, vadybos konsolidavimas vyksta agentūrose. Komisija tai taip vertina. Taip pat matome, kad audito, tiek vidinio, tiek audito rūmų išvados yra įgyvendinamos ir auditoriai buvo patenkinti. Tai padėjo pagerinti visų agentūrų veiklą ir jų valdymą reikia pabrėžti, kad Europos geležinkelio agentūra sėkmingai gyvendino rekomendacijas dėl samdymo. Tad štai toks dalykas, kuris vis buvo ilgokai problemiškas, nuo 13 metų buvo apie tai kalbama, dabar galiu džiugiai pasakyti, kad tai jau sėkmingai išspręsta. Manau, kad tai tikrai yra labai geras ženklas. Toliau dėl žmogiškų išteklių mažinimo. Šis klausimas jis visomis agentūromis. Tai dabar baigėsi penkerių metų laikotarpis, per kurį decentralizuotų agentūrų darbo grupė buvo sutarusi, kad kiekvienai agentūrai 1 procentu bus mažinamos darbuotojų skaičius ir dar 1 procentas bus perduotas į tokią bendrą grupę, kuri bus naudojama reaguoti į nuspiritutus. Ir labai džiugu, kad agentūros, ypač EMSA ir ERA, pasinaudotais ištekliais. Taigi, net jeigu jiems teko atiduoti per tos 5 metus iš viso 5 procentų darbuotojų, jie vis tik taip pat atgavo šiek tiek pareigybių, nes buvo atkreiptų dėmesį tai, kad joms buvo keliamos nuosužduotis ir taip pat buvo atkreipdėmėsi, kad e, joms kila sunkumų sudaroti su darbų kiekiu. AMSA taip pat gaus papildomą pareigybę, kad galėtų tinkamai vadinti savo vaidmenį susijusi su sienos ir pakrančio apsauga. Ir komisija siūlė suteikti visas pozicijas, kuriuo jiems aprašė. BM EMSA e, labai protinga čia elgesi, neprašė labai kažko daug, ko, koks galėtų per dėjimas atsakyti. Ne, iš karto paprašė labai pagrysto protingo pozicijų skaičius ir tuomet komisija nutarė tai paremti ir palaikyti. Taip pat reikia atkreipdėmėsi tai, kad dabar vykstant trijai metai, kai taikoma daugia metė programavimo sistema visoms agentūroms. Tai svarbu. Tad dabar bus jau ne tik kasmet vertinama, ką ir ką agentūra daro, ką jis nori pasiekti, bet programa rodys platesnę perspektyvą. Ir dabar perspektyva numatyti iki 20 metų. Toliau. Era. ERA turėtų gauti papildomų darbuotojų naujosiams užduotims? Užduotims, kurios bus pagal ketvirtą geležinkelių paketą suteiktos, tai kas buvo patvirtinta praėjusiais metais, čia kalba eina apie vieno langelio principą ir sertifikavimą. Ir stebėsime, kiek išteklių reikia atimiausiams metams, kaip viską subalansuoti. bus vertinami agentūros poreikiai, bus vertinama, ką biudžetas leidžia. Bet tikrai komisija supranta ir atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu yra saveikumas. Taip pat įskaitant saveikumas e, MTRS. Toliau. suprantame, kad reikia tinkamai vertinti, kiek administracijos darbuotojų reikia agentūrai. Siekime su agentūromis tai mažinti, net jeigu situacija nėra bloga. Ir noriu pasakyti, kad Cezar yra bendroji įmonė. Todėl čia, vert, na, kiek kitaip reikėtų vertinti. Nes didžioji žodžių dalis yra grantų valdymas. O tą sunku tinkamai priskirti ar finansiniam, ar, ar veiklos vykdomos skyriui. Tad reikėtų kiek kitaip šias bendrasis įmonės vertinti ir nevertinti pagal tą pačią sistemą, kaip vertinamos yra decentralizuotos agentūros. Tai paskutinis dalykas, bet žinoma, taip pat labai svarbus dalykas, mes suprantame, kad reikia atkreipdėmėsi į interesų konfliktų deklaracijas ir informuosime valdybas apie tai. Nes valdybos įvykstant rotacija ir taip vyksta visuomet. Toliau dėl EFSI dar klausimas. Tai pateiksim daugiau informacijos vėliau. Ir grįšime prie šio klausimo, pateiksim daugiau informacijos. Vėliau po sesijos grįšime prie šio klausimo. Dėkui. Dėkoju. Toliau steiks žodį poniai Šmit. Jeigu jų norėtų ką nors pridurti ir baigsime šią posėdžio dalį. Taip, ačiū. Na, turbūt viskas, ką jau reikėjo pasakyti, buvo pasakyta. Turbūt vėl grįšim prie šitų klausimų kitą metą. Na, jos, dėl, manau, manau, kad tie klausimai dėl darbuotojų ir darbo vietos tikrai bus išspręsti tinkamai. Dėkui. Merci beaucoup. Je crois que c'est un point qui est quand même important. Manau, kad tai yra svarbus dalykas ir norėčiau pabrėžti, kad transporto biudžetas turi būti matomas, prieinamas visiems. Ir reiktų pagalvoti, kaip galėtume labiau išskirti tą transportui skiriamą biudžetą, kad matytųsi, kur ir, ir, ir kaip buvo investuota, kad visuomeniai tai būtų prieinama ir norėčiau kad šio klausimo mes neužmirštume per mūsų diskusiją su komisija Nes mes turime skleisti informaciją apie Europos Sąjungą ir jeigu informacijos yra pakankamai ir jinai prieinama, tai tada nėra sąlygų dezinformuoti. Kolegos, baigiame mūsų šią posėdžio dalį. Noriu pasakyti dar, kad pakeitimus dėl biudžeto įvykdymo tvirtinimo 15 metais galite pateikti iki 2 vasario 14 valandos susitiksime trečią valandą. Dėkuoju visiems. Dėkuoju, kad leidote man žengti pirmus žingsnius pirmininkaujant ir iki sustikimo trečią.